Meine sehr verehrten Gerbiamosios ponios ir ponai, norėčiau pradėti mūsų šiandieninį posėdį ir pasveikinti pas mus komisijos pirmininko pavaduotoją, atsakingą už e, teisingumą, Vivianą Rėding, kuri e, su mumis keisis nuomonėmis dėl struktūrinio dialogo susijusio su komisijos teisėkuros programa ir mm, mus informuos apie dabar rengiamus teisės aktus. Ir norėčiau pasiūlyti poniai Rėding tiesiog pradėti ir po to, kaip įprasta, e, pradėsime diskusijas, bendras diskusijas. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, mėly kolegos. Labai džiaugiuosi šiandieną galėdama dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti svarbius e, darbus, kurie dirbami piliečių ir įmonių labui. Ir norėčiau pasakyti, kad e, norint išbristi iš krizės, reikia imtis įvairių darbų ir būtent visi tie darbai yra numatyti mūsų programoje Teisingumas augimo labui. Taip yra pavadinta. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo Briuselio pirmosios. Pirmojo reglamento, e, reglamento kurį e, komisaro kolegija patvirtino 10 metų pabaigoje. Tai yra labai svarbi vieningos rinkos ir teisingumo erdvės reforma, kadangi jos tikslas visų pirma panaikinti papildomus kaštus ir teisinį neiškumą, kuris egzistavo piliečiams ir verslui. Ir pirmasis pasiūlymas yra egze quattro e, pasiūlymo panaikinimas pilietinių ir komercinių bylų atveju. Eksekvatro, kaip jūs tikriausiai žinote, gali kainuoti 2200 eurų tiesiog paprastoje byloje, net ne, ne tuo atveju, kai ta byla būtų kokia tai išskirtinė. Ir gali prireikti vienerių metų. Tačiau 95 procentai bylų dažniausiai yra tiesiog sprendimo patvirtinimas. Taigi tai yra labai brangus formalumas ir mes jo nenorime, mums jis nereikalingas, dėl to ir siūlau jį uh, panaikinti egzekvatro, panaikinti ir numatyti svarbius saugiklius tam, kad būtų e, suteikiama teisė į sąžiningą teismą. Taip pat e, teigiame, teikiame pasiūlymus dėl arbitražo, dėl prieigos prie teismo. Didelė ES verslo įmonių dauguma yra susijusi su e, tarpvalstybinė priekyba ir pasinaudoja teismo pasirinkimo susitarimais. Išanalizavę dabartinę padėtį, pamatėme, kad dėja tos sutartys, tas sutartys labai lengva apeiti. Ir dėl to kyla nereikalingų bilėjimusi, tai išauga verslo kaštai ir vilkinamas laikas. Na ir siūlomais pakeitimais mes sustiprinsime sutarčių veiksmingumą ir užtikrinsime pagarbą šalies autonomiškumui. Pateiksiu kitą pavyzdį pasiūlymo, kurį teikiame. Būtent sustiprinsime arbitražo sutarčių poveikį Europoje, sumažinsime paralelių bylų riziką ir teiksime labai konkrečius pasiūlymus. Mūsų studijos įrodė, kad arbitražo sutartys sutartims kenkia tie individualūs asmenys, kurie Europoje ieško e, galimybių, kaip e, tą sutartį padaryti neveiksne. Ir vėlgi dėl to kyla įvairių bilinėjimusi, vilkinamas laikas ir patiriami kaštai. Galiausiai norime sustiprinti ES piliečių teisminę apsaugą pasauliniu lygmeniu, ketiname sukurti teisinę aplinką, siekiant užtikrinti sąžiningą priekybą ir tam, kad mūsų įmonės turėtų bendras vienodas sąlygas e, vykdydami verslą už Europos ribų. Taigi, kaip matote, Romos pirmojo reglamento peržiūros tikslas yra sukurti daugiau efektyvumo, veiksmingumo ir tas darbas, kurį atliko pranešėjas ponas Vifka praeitais metais, buvo labai svarbus žingsnis mums rengiant Briuselio pirmosio, pirmojo reglamento peržiūrą ir aš tikiuosi tolimesnio bendradarbiavimo šiuose darbuose. Antrasis elementas yra susijęs skolų išieškojimu. Taigi, norėčiau pasiūlyti naują europinę procedūrą, nepriklausomą europinę procedūrą, užšaldimo orderis, kuris numatomas bankų sąskaitoms. Šio pasiūlymo būtų galima išieškoti uh, nesumokėtas skolas ir sumažinti skolų administravimo kaštus bei vilkinimą teisminiuose procesuose. Taip pat e, tikslas yra užtikrinti daugiau teisinio aiškumo tarp valstybinėje priekyboje. Mūsų piliečiai turi būti raginami pasirašinėti sandorius su kitomis valstybėmis narėmis, ko šiandieną vengia daryti. Ar daro nepakankamai dažnai netaip dažnai kaip galėtų. Taigi sveikinu jūsų iniciatyvą išreikšti nuomonę šiuo klausimu ir norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Makathai, už parengtą pranešimo projektą dėl skolininkų sąskaitų šaldymo. Galiu patikinti, kad jos teikiami pasiūlymai bus įtraukti į mūsų sprendimus. Trečiasis elementas, kalbant apie teisingumą augimo labui, tai yra Europos sutarčių teisė. Tai yra strateginis komisijos prioritetas numatytas šiais metais. Jo tikslas patvirtinti pasiūlymą dėl teisinių priemonių pirm, ketvirtajame 11 metų ketvirtyje. Ir mes pasiekėme nemenkos pažangos šiuose darbuose. Ekspertų grupė, sutarčių teisų, teisės ekspertų grupė, kuri padeda komisijai renkti teksto projektą dėl galimų sutarčių teisės priemonių yra jau tas darbas pažengęs ir panašu, kad balandžio mėnesį jis bus užbaigtas. Kaip žinote, vyko viešos konsultacijos, kurios vyko nuo 10 metų Liepos iki 11 metų sausio mėnesio. Na ir tų klausimų rezultatai yra 300 atsakymų Tai, kad atsakymų gavome tiek daug, rodo, kad mūsų piliečiai susidomėję šio darbu. Taip pat e, leidžia susikurti įspūdį ir daug respondentų teigia, kad jie dar negalėtų pateikti galutinės nuomonės dėl to, kad klausimai yra dar tik tai na, potencialūs klausimai. Jie mėliau išsakytų savo nuomonę jau vėliau, kai būtų pateikti pasiūlymai. Taigi, kaip sakiau, ekspertai e, baiginėja savo darbus, užbaigs balandžio pabaigoje, tuomet e, paskelbsime darbų rezultatus tinklapyje, kai tik tai darbai bus užbaigti. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už e, indėlį. Pone Volis noriu, ponia Volis, norėčiau padėkoti už jūsų pranešimo projekto kokybę, paremtą žaliają knygą dėl Europos sutarčių teisės. Taip pat e, mačiau, kad ir kiti komiteto nariai pateikė nemažai labai vertingų pakeitimų, siekdami papildyti pranešimą. Na ir tas indėlis mums labai yra svarbus ir tikrai pasinaudosiu juo tam, kad būtų sukurtas, e, te, sukurta teisinė priemonė, kurią ir galiausiai pristatysiu Jums rudenį. Dabar paveldėjimo klausimai. Mūsų reglamento pasiūlymas dėl paveldėjimų yra susijęs su labai jautriais ir kompleksiškais klausimais, kai tarp valstybinis bendradarbiavimas yra skubiai reikalingas Kaip žinote, kasmet yra 450 tūkstančių tokių tarpvalstybinių paveldėjimų. Ir tuomet e, paveldėtojai susiduria su ilgalaikomis procedūromis, e, teisiniai kaštai labai, labai iš tiesų yra dideli dėl to, kad trūksta bendrų taisyklių. Dabar siūlomame reglamente bandome išspręsti tas problemas bandome suderinti taisyklės dėl jurisdikcijos ir dėl taikytinos teisės, naudodami įprastinės gyvenamosios vietos veiksnį kaip įprastinį veiksnį, kaip nuolatinį veiksnį faktorių. Ta darome ir skirybų bei e, nusavybės teisės skirybų atveju taip darome dėl to, kad tokiu sprendimu galime pasirūpinti, kad vienos valstybės narės teismas tampa kompetentingu teismu, galinčiu spręsti paveldėjimo klausimus ir visas turtas, nesvarbu kuris būtų, tuomet yra administruojamas pagal vien, vien, tą pačią teisę. Reglamento projekte taip pat numatyta, kad sprendimai ir kiti autentiški aktai, kurie yra išduodami vienoje valstybėje narėje, yra priimami ir pripažįstami kitoje valstybėje narėje. Tokiu būdu yra sutaupama daug laiko ir pastangų e, mūsų piliečių. Ir aš tikiu, <clears throat> kad Europos paveldėjimo sertifikatas būtų labai puik, puik, puikia pasiūlymo naujovė. Tai padėtų paveldėtojams e, veikti kitose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad būtent e, tokiu atveju piliečiai ir pajaustų, kad Europa rūpinasi jų problemomis. Puikiai suvokiu, kad reglamento projekte numatomi įvairių nusistovėjusios tvarkos pakeitimai, tvarkos, kuri yra ilgalaikiai nusistovėjusi tam tikrose valstybėse narėse. Tačiau norėčiau pasakyti, kad pasiūlymo pagrindimas ir pagrindiniai argumentai buvo plačiai uh, ir geranoriškai sutikti ir jūs aptarsite pono Lechnerio pranešimo projektą. Šiuo klausimu aš tikiuosi, kad gan greitai susitarsite dėl šio pranešimo. Taipogi susitarsite ir su taryba ir galiausiai mes galėsime tęsti darbus šioje srityje, nes aš įsivaizduoju, kad daug piliečių tikrai laukia konkrečių rezultatų. Dabar pereisiu prie pasiūlymo, kuris yra pateiktas, buvo pateiktas faktiškai praeitą savaitę, Tai yra priemonių paketas, kurio tikslas sustiprinti teisinį iškumą tarptautinių porų atveju dėl teisės į nuosavybę. Aš teikiu du pasiūlymus dėl reglamento ir sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Kaip žinote, yra 16 milijonų tokių tarptautinių porų, e, santokų ir užregistruotų partnerysčių, 211 tūkstančių šiandieną jų tokių yra. Na ir kasmet 640 tūkstančių tarptautinių santokų, 10 tūkstančių registruotų partnerysčių įvyksta arba išsiskiria dėl, dėl teisinios, teisinių skirybų, mirties ir panašiai. Ir tuomet prasideda didžiulės problemos, nes e, kyla teisinis klausimas, kaip e, padalinti turtą, tarptautinės poros turtą. Tai yra labai sudėtingi teisiniai klausimai e, dėl pirmiausia dviejų priežasčių - dėl e, esminės teisės, dėl registruoto partnerysčių ir santokos, e, te, santokos teisės į nuosavybę. Įstatymai labai yra skirtingi ES, taip pat yra tarptautinės taisyklės, pagal kurias yra pasirenkama vienos valstybės teisė priklausomai nuo situacijos, vėlgi čia įmanomi įvairūs variantai. E, Dėl to tai tarptautiniai porai arba jų įpėdiniams kyla daug teisinių problemų ir taryba jau kreipėsi keletą kartų su prašymu kažką padaryti šioje srityje. Mes dabar dėl to ir teikiame e, tuos pasiūlymus ir tikiuosi jūsų bendradarbiavimo tam, kad e, tie sprendimai įsigaliotų. Dabar pereisiu prie kitų klausimų, kurie gal netaip yra glaudžiai susijęs su piliečiais. Tai būtų platesni klausimai. Kolektyvinė žalos atlyginimas. Komisija pradėjo viešas konsultacijas vasario pradžioje. Mano tarnybos vadovauja tam darbui kartu su kolegomis Almunija ir Daly. Mes dirbame kartu šioje srityje dėl labai paprastos priežasties. Norime laikytis horizontalaus subalansuoto požiūrio. Taigi tokios konsultacijos grindžiamos plačia visai traukiančią apibrieštimi, kas yra kolektyvinės žalos atlyginimas. Kalba eina apie ieškinius, stabdant tam tikrą veiklą. Ir veiksmų, kai, prašom, kai reikalaujama kompensacijos už žalingą e, elgesį, tai būtų kompens, kompensacijos, e, kompensa, kompensacijų pagrindų išmokama žala ir norime laikytis labai nuoseklaus požiūrio, kol kas dar nėra priimtas sprendimas. Dėl to, ar bus teisėkros iniciatyvų šioje srityje, bus labai atidžiai atsižvelgiama į visas išsakytas nuomonės. Mes norime, kad galiausiai būtų pasiektas sprendimas, kuris leistų didinti vidaus rinką, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, smulkių vidutinių įmonių padėtį ir atsižvelgiant, žinoma, ir į vartotojų lūkesčius. Prieš e, užbaigdama, ponė pirmininkė, norėčiau paliesti dar du klausimus, kurie, kiek žinau, yra labai įdomus jūsų komitetui. Pirmiausia, Hagos vaikų pagrobimų konferencija. Pone Wallis ir pone Hautala yra tie asmenys, kurie labiausiai domisi šiuo klausimu. Mes labai daug dėmesio skiriame teisingam 80 metų Hagos konvencijos dėl vaikų pagrobimo įgyvendinimui. Kaip žinote, yra 84 valstybės pasirašiusios, ratifikavusios šią konvenciją. Tartutiniuose santykiuose komisija aktyviai propaguoja 80 metų Hagos konvencijos ratifikavimą. Na ir aš Šių metų pabaigoje pateiksiu komunikatą dėl išorės teisingumo strategijos. Joje galėsime panalizuoti ne tik Hagos konferenciją, bet ir kitus klausimus, kurie taipogi yra labai svarbus užsienio santykių sryčiai. Taigi norėčiau pasitelkdama jūsų patarimus būtent imtis to darbo. Dar vienas elementas ponas Berlanger labai domisi šio klausimu, tai yra Europos teisėjų mokymai. Mes žinome, kad vienintelis būdas, kaip būtų galima didinti abipusį pasitikėjimą tarp teisininkų, be kurių indėlio iš tiesų mes ap apskritai nieko nepasiektumėme šioje srityje. Taigi mums reikia didinti, stiprinti jų mokymą ir dabar turime naujų kompetencijos ryčių pagal Lisabono sutartį teismų, teisėjų mokymo srityje. Taigi rengiu komunikatą šiuo klausimu, kurį pristatysiu šių metų rugsėjo mėnesį. Buvo pradėtos konsultacijos 10 metų pabaigoje. Europos teisėjų mokymo tinklas kartu su pirmininkaujančia Vengrija suorganizavo labai naudingą e, konferenciją Budapešte prieš dvi savaitės. Norėčiau, kad vyktų viešos konsultacijos, taip pat e, atsižvelg noriu į šią konferenciją ir taip pat bendradarbiaudama su suinteresuotais parlamentarais, aš e, ir bandysiu pradėti diskusijas, bandant suprasti, būtų, kokios būtų prioritetinės sritys kuriuose reikalingi veiksmai europiniu mastu. E, pagrindinė priežastis yra labai paprasta. Aišku, pagrindinė teisėjų mokymo atsakomybė yra valstybių narių rankose ir profesinių organizacijų rankose. Na, o mes savo ruoštų tik tai galime remti europiniu lygmeniu tuos darbus tam, kad e, tą darytumėme veiksmingai, mes privalome nusistatyti, užsibriežti prioritetinės rytis. Taigi tiek, ponė pirmininkė, trumpai ir žinau, kad be jokios abejonės bus klausimų. Dėkoju komisijos nariai už išsamų pristatymą. Manau, mes matome, kad e, pirmininko paroso sprendimas e, pačios kadencijos pradžioj e, buvo tikrai teisingas teisingumą ir vidaus reikalus padaryti vienodai reikšmingomis rytimis. Ir Jo labiau, kad iš tiesų e, šios rytis yra labai, labai svarbios ir labai sudėtingos. Čia tikrai reikia daug darbo nuveikti ir pradėkime nuo mūsų kolegų. Pirmiausia, ponas Berlingė, ar gali užduoti klausimą? Thank you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai komisariai už pasisakymą. O taip pat e, kai jis sakė apie konservatorių teisę, e, paveldimo teisę, kolektyvinius e, skundus dėl žalos atlyginimo, tikrai aptariami klausimai mūsų komitete. Na ir aš dabar norėčiau susitelkti į teisinės kultūros problemą. Parlamente buvo patvirtintas kelios rezoliucijos dėl uh, teisėjų apmokymo, e, Stokholmo programos. E, tai čia šiame kontekste aš norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad e, tik tai sukūrus Europinę teisinę kultūrą galima išspręsti problemas atsirandančias dėl skirtingų teisinių praktikų ir aš manau, kad čia reikia užtikrinti um, komunikavimą ir keisti teisėjų mokymo metodus universitetuose ar teisininkų mokymo metodus universitetuose. Ir aš manau, kad reikia jaunus teisininkus supažindinti jų apmokymo metu su kitų valstybių teisė, nes tai būtų teisinio mentaliteto klausimas ES. Ir manau, kad reikėtų skatinti Europinių lygių um, ryšius tarp universitetų rengiančių juristus tam, kad būtų vykdami mainai, būtų vykdomas pasikeitimo programos Na ir būsimame komisijos komitete dėl veiksmų plano, dėl teisės profesionalų mokymo, aš manau, kad tame komitete reikia atsižvelgti į skirtingus mokymo metodus bei tradicijas. Ir taip pat aš manau, kad reikia atsižvelgti į skirtingus poreikius atsirandančius skirtingose geografinėse vietose. Ir, ir aš manau, kad čia skirtinga, taip pat labai svarbu skatinti geros praktikos mainus. Ir tai tikrai leistų kurti Europinę teisėjų, teisininkų kultūrą. Ir aš manau, kad čia e, turėtume neapsiriboti vien teisėjais ir programos panašios iš Erasmo programas turėtų būti um, vienas iš būdų, kaip uh, mokyti, apmokyti teisininkus, skir, užtikrinti mainus, kurti atitinkamus tinklus. Ir manau, kad e, labai svarbu palaikyti tiesioginius ryšius su nacionaliniais teismais, teisininkų tinklais, tam, kad galėtume suprasti e, individualias teisinės kultūras valstybėse narise, tam, kad galėtume sukurti europinę teisinę kultūrą. Ir aš manau, kad čia reikia neapsiriboti vien oficialiais, formaliais formais, kuris susitinka. Um, teisėjai, bet aš manau, kad reikia suburti teisininkus iš įvairių skričių, civilinės teisės ryčių, tam, kad šie galėtų tarpusavį keistis nuomonės dėl įvairių sunkumų ir tokiu būdu kurti ryšius, užtikrinti bendravimą ir sukurti abipusi pasitikėjimą ir supratimą. Aš manau, kad e, įtraukiant aktyviai universitetus ir praktikoje dirbančius teisininkus galėsime pasiekti šio tikslo. 2010 e, m. birželio 17 teiktose rezoliucijoje e, dėl teisininkų rengimo parlamentas uh, bandė um, į šią sritį nešti naują Lisabonos starties dvasę. Tai yra pasinešti, naudoti ne vien tik tais turimais įgaliojimais, bet aktyviai prisidėti. Ir aš manau, kad reikia apžvelgti nacionalinės teisėjų rengimo mokyklas, nacionalinės programas, viską apibendrinti ir iš tikrųjų tai būtų didelis indėlis. Um, Parlamentas mano, kad komisija rengdama uh, komunikatą galėtų atsižvelgti į parlamento atliktų tyrimų rezultatus. Na, šios rytyje buvo renktos kelios rezoliucijos ir dabar aiškėja, į kokias rytis turėtų susitelkti teisiniai tyrimai. Na, parlamento instinktas pasinaudoti egzistuojančiamis institucijomis, nacionalinėmis e, teisėjų ir juristų tai rengimo institucijomis yra teisingas. Teisėjai patys geriausiai žino, ko reikia rengiant teisėjus. Taip pat. E, taip pat e, universitetus reikia pasitelkti ir tokiu būdu galima bus apžvelgti ir platinti geriausios praktikos pavyzdžius. Ir, e, kai, ir kai kuriuose valstybėse narėse tarsi jau pasiekta ta europinė teisės kultūra. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra atitinkama institucijos, o taip pat Niderlandų atitinkamas teisininkų tinklas, Italijos uh, teisininkų tinklas. Taigi ten tarsi vadovavimasi panašiais principais. Decentralizuotas modelis, kaip kad pavyzdžiui Niderlanduose uh, numato uh, Europinės teisės koordinatorius teismuose. Uh, Na, vis dėlto aš manau, kad ir yra galėtų teikti aukštos kokybės brangius apmokymus teisėjams. Taip pat būtų verta surinkti, surinkti klausimą dar prieš vasarą, kurio metu išklausytume nacionalinių teisėjų mokyklų atstovus tam, kad galėtume sužinoti apie geriausius praktikos pavyzdžius ir galėtume šios pavyzdžius e, platinti visoje Europos Sąjungoje. Ir, pavyzdžiui, tokiu būdu jau nuo 2012 metų galėtume pradėti vykdyti e, bandomuosius projektus, kurių koordinavimą atlik, prieis jis perimtų, tarkim, dvi nacionalinės e, teisėjų rengimo mokyklos ir tokiu būdu galėsime e, individualiuose nacionalinėse teisėjų teisininkų rengimo mokyklose platinti žinias apie kitas teisinės sistemas e, kitose valstybėse narėse. Turint galvoje biudžeto suvaržymus, toks mokymas galėtų vykti elektroniniu būdu, internete, o taip pat vykdant tiesioginius mainus. Na ir um, tikslas yra koordinuoti dabartinį mokymą tarp nacionalinių teisininkų mokyklų ir skatinti žinias apie E, kitų valstybių teisę. Na ir galima būtų rengti susirinkimus, kuriuose susitiktų teisėjai ir kiti aukšto rango teisininkai, kurie galėtų tarpusavėje aptarti svarbiausius klausimus ir problemas atsirandačias dėl skirtingų teisinių sistemų ir dėl teisininkų mokymų. Dėkoju, kolegė Lichtenberger. Dėkoju, ponia komisijos narė, už jūsų pristatymą. Keletą nedidelių klausimų norėčiau pateikti. Pradėsiu nuo paskutinės klausimo, tai yra Hagos konferencijos ir jūsų išdėstytų aspektų susijusių su vaikų pagrobimais. Aš sutinku su jumis, kad mums reikia labai plataus pobūdžio susitarimo į kurį būtų įtrauktas kiek įmanoma didesnis valstybių skaičius, kadangi um, šios problemos apima labai aktualius klausimus. Tačiau e, Man vienas klausimas dar nėra aiškus, atsakymas vieną klausimą. E, Prancūzija e, tarsi nori eiti truputį atskirų kelių ir aš norėčiau sužinoti, ar Prancūzijos tas atskiras kelias vis dėlto mums nekiš pagalio į ratus siekiant bendrų sprendimų ieškoti į šios klausimus. Juk problemos nesibaigia prie Prancūzijos sienų, būtent tai ir yra didžioji problema. Ir vaikų pagrobimo klausimai e, nėra vienai valstybei rūpintis klausimai, jie neapsiriboja vieną valstybę. Ar nereikėtų pasistengti įtraukti Prancūziją į šį procesą, netgi padaryti ją varomąją jėgą, nes jeigu mes turėsime atskirą susitarimą su jie, tuomet gali viskas imti birėti. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu ir dar kartą padėkoti už jūsų pastangas šioje srityje. Ne vienas mano kolega ar kolegė yra suinteresuoti šiais klausimais Mes e, nuolat apie tai diskutuojame ir mums labai svarbu bei pažanga šioje srityje. Dėl teisinių sistemų derinimo aš kalbėjausi su daugeliu suinteresuotų grupių atstovų ir mažesniosiams valstybėms narėjams gali iškilti sudėtingų, kadangi jos neturi pakankamai daug teisininkų. Mes kalbame apie grinai praktinius dalykus, apie realią praktiką. Uh, kai kurie teisininkai galbūt labiau analizuos ir bus ekspertai dviejų ar trijų susijusių teisinių sistemų, pažiūrėjau, kaimininių valstybių narių teisinių sistemų. Mes negalime tikėtis, kad visi teisininkai bus pakankamai pasikaustę visose, visų valstybių narių teisinėse sistemose. Kaip jūs žiūrite į šį klausimą? O dėl Europos sutarčių teisės Man yra labai įdomus jūsų požiūris, tačiau matau, kad taryba e, labai mm, mums e, prieštarauja, labai priešinasi ir tarybos atskiri nariai mm, mm, gina tik savo nacionalinius interesus. Mes tą matome ir savo pačių valstybėse narėse. Ir kaip, kaip dabar atrodo situacija taryboje, kokia jį susikloščiusi šiuo metu. Ar mes turėtume pradėti nuo specifinių sutarčių, e, teisių, e, pavyzdžiui, skirtų verslo subjektams ar panašiai, ar reikėtų imtis kažkokio tai platesnio požiūrio? Jūs kalbėjote apie naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms, o aš norėčiau dar neužmiršti ir naudos vartotojams e, verslo atstovai dažnai skundžiasi, kad E, kartais yra tikrai sudėtinga plėtoti tarp valstybinius priekybos ryšius, tačiau yra, tokių sunkumų iškyla ir e, verslo subjektų santykiuose su vartotojais. Todėl man būtų įdomu sužinoti, kaip, jums, e, kaip jūs vertinate šią situaciją ir kaip ją vertina taryba. Dar viena man labai svarbi tema. Mes nuorat, e, nuolat šiame komitete kalbame apie e, intelektinės nusavybės teisės, autorių teisės, mes matome, kad labai dažnai e, autoriai, tai yra intelektinės nusavybės turėtojai, irgi dirba tarp valstybinių lygmenių ir susideda, susiduria su, pavyzdžiui, socialinė, socialinio dumpingo problema e, dėl skirtingų sutartyse, tarptautinėse sutartyse e, išdėstytų teisių. Ar jūs neketinate pasirinkti kažkokio naujo metodo? Pavyzdžiui, žinau, kad Austrijoje yra panaš, e, tokių atvejų, kai um, intelektinio turinio autoriai susiduria su sutartinėmis problemomis. Ir labai dažnai menininkai e, iš tiesų e, yra tiesiog, e, jų teisės yra tiesiog pažeidinėjamos, lyginant juos su kitais, e, e, kitų profesijų atstovais. Dėkui. E, Dėkui, pirmininkė. Pone komisarė, Man labai didelį įspūdį paliko jūsų labai tikslus, konkretus e, darbų grafiko pristatymas ateinantiems mėnesiams ir norėčiau Jums labai padėkoti už teisėje kuros pasiūlymą dėl Briuselio pirmojo reglamento reformos. Norėčiau patikinti, kad tikrai labai artimai bendradarbiausiu su Jumis šiuo klausimu. Gal dar nėra lengva atskleisti to bendradarbiavimo detalių, tačiau uh, Per kitą posėdį keisimės nuomonėmis pirmą kartą komitete. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, ko jūs neminėjote, bet kas man yra labai aktualu ir man labai rūpi. Mes kalbėjome apie teisinę kultūrą ir tai, kad reikalingi tolesni mokymai. Visą tai yra labai svarbu. Tačiau kalbant apie piliečius, žvelgiant iš piliečių perspektyvos, informacijos rautai, informacijos rautai yra labai svarbu ir čia kyla problemų. Taigi nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad pradėjote darbus šioje srityje. Žinau, kad Jūsų komanda jau dirba šiuo klausimu. Būtent yra kuriamas Europos piliečių vadovas dėl Romos 3 sutarties tarptautinių porų ištokos. Tam, kad kiekvienas paprastas Europos piliečius suvoktų šio reglamento nuostatas. Taigi štai, ko norėčiau jūsų paklausti. Ar tiesa, kad e, tie dokumentai, kurie yra labai aktualūs ES piliečiams, kalbu apie paveldėjimą, turto pasidalymą ir panašiai, ar nereiktų irgi sukurti panašių vadovų, kurie būtų skelbiami e teisingumo tinklapyje arba tiesiog išleidžia, išleidžiami kaip bukletai piliečiams, kurie galėtų jais pasinaudoti ir tai būtų jiems labai naudinga. Dėkuoju. Kolegė. Dankeschön. Auch ich möchte mich äh, sehr herzlich. Dėkuoju. Aš taip pat, pane komisarė, norėčiau širdingai padėkoti Jums už tai, kad taip aiškiai, konkrečiai nušvitėte komisijos darbo programą. Tačiau turiu klausimą Jums ir čia sutelksiu Europos sutarčių teisę. Na, visi žinome, kaip jūs dirbate. Žinome, kad jums labai svarbu, kad Europos teisė duotų pridėties vertės piliečiams. Todėl, kai kalbame apie ben, Europos bendrovių teisę, man susidarė įspūdis, kad komisija čia e, labai skubiai ėmė ieškoti sprendimų, tarsi pamesdama iš akių patį tikslą. Apie ką konkrečiai kalbu? Turime e, e, vartotojų rinkos duomenis ir atrodo, kad didžiausia kliūtis yra ne bendrovių teisė, tai yra kliūtis ne įmonėms ir vartotojams, bet paprastai e, kliūtis yra kiek kitokios, kurios trukdo tarp valstybiniai veiklai, pavyzdžiui, kalbos problemos, e, mokesčių, skirtingų mokesčių e, sistemų problemas ir tikriausiai prisimenate. Taigi norėčiau paklausti, ką. Uh, e, ketina nuveikti komisija, kad Roma vienas reglamentai tvirtintas principas būtų išgelbėtas, nes atrodo, turint galvo tiek daug įvairių įmanomų variantų, tam principui kyla pavojus. Taip pat norėčiau paklausti, ką ketina veikti tam, kad būtų atliekamas tinkamas poveikio vertinimas, kuris vėlgi savo ruoštų mums gerai suvokti padėti ir nereikėtų tamsoje tarsi apgraibom kažką daryti. Na tikriausiai užtruks dešimtmečius, kol būtų sukurta Europinė jurisdikcija, kuria pasitikėtų ir įmonės, ir vartotojai. Harim, colleague Harim, please. Thank you very much. Uh... Ačiū pirmininkė. Komisarė, norėčiau pirmiausia padėkoti Jums už tai, kad uh, per Malcolmą Harberį, mano kolegą, pasinaudojote kvietimu atvykti į ACR klausimus dėl sutarčių teisės, kuris įvyks uh, po kelių savaičių. Jūsų indėlis šiuose darbuose yra didžiulis ir uh, daugelis kolegų žino, kad mano nuomonė dažnai skiriasi nuo uh, tos pozicijos, kurios laikosi komisija arba daugel, dauguma komiteto narių, bet jūsų indėlis į tuos klausimus parodo, kad norite apsvarstyti visus argumentus, netgi esant tokiai vėlyvai darbų stadijai. Štai kokį klausimą norėčiau užduoti. Klausimas yra susijęs su tuo, e, apie ką jūs šiandieną nekalbėjote. Tai yra Europos teisingumo teismas. Klausimas iš trijų dalių. Pirmiausia, konkretus klausimas susijęs su sprendimu, kuris buvo paskelbtas dėl patentų pasiūlymo, dėl naujo bendrijos patento. Mano klausimas labai paprastas. Kas bus toliau jūsų vertinimu? Kaip būtų galima toliau žengti į priekį, vertant dabartinę situaciją? Antras dalykas. Plačiau norėčiau pakalbėti ir paklausti jūsų nuomonės. Europos teisingumo teismas panašu priima sprendimus įvairiose bylose pastaruoju metu bylo, ir tokie sprendimai iš tiesų sumenkina teisėkuros ketinimus, teis, teisės aktų, kurie yra priimami šiame parlamente ketinimus. Pateisiu konkrečius pavyzdžius. Pavyzdžiui, lyčių, lyties faktoriaus e, atsižvelgimas lyties faktorių draudimo sutartyse. Kokia būtų jūsų nuomonė dėl tokio teismo sprendimo? Uh, Dėkoju kolegiai Volis. Ačiū, dėkoju komisarė už tai, kad šiandien atvykote. Na, man buvo įdomu išgirsti, kad teisingumas augimo labui buvo pasirinkta antraštė, kuri man labai patinka. Ji puikiai, mano manimu, apibendrina tas iniciatyvas, kuriuos kurių imatės pagal Briuselio pirmąjį reglamentą dėl žalos atlyginimo, dėl kolektyvinio ieškinio, dėl žalos atlyginimo ir sutarčių teisės. Dėl kolektyvinio nekolektyvinio ieškinio dėl žalos atlyginimo. Jūs minėjote, kad darbas vyksta kartu su komisaru Almūnija ir komisaru Dalį. Žinoma, yra ir kitų elementų e, teisingumo augimo labui programoje. Lengvesnis prieigimas prie, prie, prie, lengvesnis prieigimas prie teisingumo ir ginčių sprendimo rezoliucija, kur, kurią siūlo komisaras Dali. Jūs, aš įsivaizduoju, irgi bendradarbiausite teikiant šį pasiūlymą dėl sutarčių teisės. Mes greitai renksime diskusijas, diskutuosime komitete dėl pakeitimų. Ir pakeitimai, kuriuos siūlo kolegos daugeliu atveju yra labai naudingi. Akivaizdu, kad e, yra bendra susirūpinimo, bendra susirūpinimo nuotaika, bet taip pat yra daugumos nuomonė noras tęsti darbus, atsižvelgiant į tai, kad informacijos reikia daugiau, reikia daugiau įrodymų ir reikalinga labai aiški poveikio vertinimo analizė. Ir aš nebejoju, kad e, tie dalykai atsispindės galutinėme teksto variante. Labai džiaugiuosi, kad skirsite dėmesio ir taip vadinamiesiems teisingumo politikos išorės aspektams. Mano manimo, tai yra labai svarbu, labai svarbu, kad mes palaikytumėme tinkamus santykius su Hagos konferencija. Ir aišku, tai nėra, neapsiriboja vien tik tai vaikų pagrobimų konvencija, juk yra ir daug kitų konvencijų Na ir aš galėčiau jūs nuraminti dėl to, dėl to klausimo, kurį uždavė ponia Lichtenberger. ES dabar yra signatarė, šios sutarties signatarė. Ir dabar komisija turėtų renkti politiką dėl Hagos konferencijos, kuri būtų uh, primtina visoms valstybėms narėms ir mes norime patikinimų, kad būtent tą ketina ir daryti komisija. Bent jau toks buvo ketinimas. Ir man atrodo, Hagos konferencija taip ir dirbs dabar, kai mes jau esame visa ES prisijungusi prie šios konvencijos, ne vien tik atskiros valstybės narės. Kaip jau sakiau, man labai patiko, kad jūs kalbėjote apie teisingumą augimo labui, bet e, žinau, kad e, kalbėjote ir apie 2013 metų paskelbimą Europos piliečių, piliečio metais. Ir kaip girdėjote iš kolegų, mes e, esame sunerime ir jūs dažnai rūpinotės tais dalykais, būtent kad pilietis būtų visų darbų centras ir aš manau, kad kas kart reikia tą dalyką priminti. Dėkoju. Dėkoju, kolega, kolega Baldasar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisariai Reding už išsamų pasisakymą ir jos išdėstytą poziciją įvairiais klausimais. Po žaliosios knygos paskelbimo dėl įvairių Europos e, sutarčių, teis, sutarčių teisų aspektų. Mes labai išsamei analizavome šią temą ir ponia Uolis mums e, labai padėjo. Šiuo metu yra situacija tokia, kad teisinis, e, teisiniai sprendimai, teisiniai variantai, teisinių sprendimų priimimo variantai yra geriausias e, kelias, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Ir mes tokiu būdu nepriversime laikytis vienos vienintelės priemonės, nežinodami, kokia yra e, suinteresuotųjų grupių e, nuomonė ir valia. Tačiau, žinoma, šios priemonės gyvendinimo sėkmė priklausys nuo to, kaip, e, kaip pavyks jie naudo, taikyti praktiškai. E, Mm, tačiau reikia ją sugebėti derinti ir, pavyzdžiui, su vartotojų teisėmis ir mm, taip pat e, tinkamai nagrinėjant skundus, kuriuos pateikia vartotojai. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, jūs jau kalbėjote apie iniciatyvą skirtą šių metų antram pusmečiui, tačiau vis dėlto kokių priemonių komisija imsis? kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir skatinamas vidaus rinkos tolesnis kūrimas ir e, sutarčių teisė, teisės, e, teisės rytyje taikant šį instrumentą. Sí, gracias, señor presidente. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos vicepirmininkė, ponė komisarė. E, na, des viskas apingi, viso vidaus reikalų teisės klausimo apingimas vienoje institucijoje. Na ir ta programa, apie kurią šiandieną kalbame, rodo, kad šioje srityje susipina įvairūs sprendimai, kurie apima įvairius aspektus. Na ir manyčiau, kad reikia drąsiai gilintis į tokius klausimus, kurių sprendimai yra labai sudėtingi. Na, aišku, kad skiriasi e, teisinės sistemos e, valstybės narėse, ne vien tik tais privatinės teisės, bet ir baudžiamosios teisės srityje. Na ir Na ir yra pavyzdžių, kurie, aišku, labai, kurie, yra pavyzdžių, kurie parodo, kad labai sunku derinti tarpusavį įvairias doktrinas ir labai sudėtinga spręsti tokius teisinius klausimus, kaip pavyzdžiui, tarptautinės skirybos, kai yra vaikai, turtas, tarkim, pora, belgas ir um, ispanė. Ir jie kreipiasi, yra du ieškiniai tarkim, Belgijos teisminė sistema nusprendžia, e, nubaudžia moterį dėl tariamo vaikų pagrobimo, o Ispanijos nu, teisėmai nubaudžia vyrą dėl smurtavimo. Taigi tai yra labai akivaizdus pavyzdys, kuris e, iliustruoja, kad gali susikirsti teisinės sistemas pagristose bylose. Tačiau čia yra doktrinos klausimas, tai nereiškia, kad vienas ar kitas bylos nagrinėjimas buvo nepagritas, neteisingas, tai rodo, kad yra tiesiog problemos, e, susikirta teisiniai interesai ir labai sunku rasti sprendimą. Na, na galbūt reikia ieškoti kažkokios bendros teisinės sistemos, kurioje būtų išvengta tokių interesų susikirtimo. Taigi, pa, raginčiau, ponė komisarė, elgtis drąsiai ir imtis spręsti tokį sudėtingą klausimą. Na ir galiu pateikinti, kad e, mes suvokime, kad ne parlamente, ne šiame komitete ar kitose bus sudėtingiausia pasiekti sutarimą, bet e, taryboje, kur kalbės E, teisinių sistemų atstovai, tai yra teisinių sistemų, e, kurios skiriasi tarpusavyje. Ir aš manau, kad iš tikrųjų re, verta ryštis e, bristi į šį tankų mišką. Frau. Dėkoju. Pone komisijos vicepirmininkė, jūs suteikiu jums žodį. the Komisijos siekis, komisijos atsakomybė būti sąžiningu tarpininku. Kai yra pateikiamas pasiūlymas, tuomet sąžining, ta, reikia, turime tapti sąžiningais tarpininkais tarp tarybos ir parlamento. Būtent to aš ir siekiu ir galiu pasakyti, kad man labai gerai sekasi tvarkyti su taryba dėl paprastos priežasties. Aš manau, kad visi suprato, jog nieko nebuvo įmanoma padaryti prieš Lisabono sutartį, nes nebuvo priemonių, galimybių. Dabar, kai priemonių turime, reikia tiek daug nuveikti tam, kad šis žemynas taptų subalansuota gyvenamąją vietą. Ir aišku, taryba suprato, kad laiko neturime daug. Ir aš labai didžiuojosi, kad pirmasis Lisabonos kūdikis gimė po devinių mėnesių. Tas kūdikis gimė baudžiamoje teisėje. Procedūrinės teisės į vertimą žodžiu ir raštu. Taigi, kaip matote, taryba, nors laikosi labai skirtingų pozicijų, skirtingos valstybės narės skaitosi, laikosi skirtingų pozicijų, bet joms pavyko gan greitai susitarti. Ir pirmasis sustiprintas bendradarbiavimas iš tokių klausimų. 14 valstybių narių daugumą galime pasiekti per kelis mėnesius. Taigi matome daug judėjimo ir norėčiau prisiminti tuos, kurie akcentavo, kad e, tai yra labai svarbu piliečiams. Be jokios abejonės tai yra svarbu piliečiams, nes piliečiai nesijaučia saugų šiandieną. Kirzdami sieną, jie nežino tiksliai, kokias teisės turi, jaučiasi diskriminuojami. Taigi turime jiems parodyti, juos nuraminti, kad teisės jų galioja nesvarbu, kur jie bevyktų, nesvarbu, ką jie nori veikti šiame žemynė. Ir 2013 metais jie turės galimybės, 13 metai bus piliečių metai, mes visi turėsime galimybę paaiškinti piliečiams, ką konkrečiai Europa nuveikė jų labui. Ir taip visi turėsime <clears throat> priimti sprendimus, dėl to aš taip ir skubu, aš noriu, kad 13 metais mes visi galėtumėme jau kažką laikyti rankoje ir parodyti, štai žiūrėkite, šis parlamentas dabar turi įgaliojimus veikti ir šį beitą nuveikė jūsų piliečiai labui. Taigi mes e, kaip e, keliautojai, kaip e, gyventojai, mes įrodysime, kad kažkas buvo nuveikta jų labui ir dabar na, reikalingos taisyklės toms problemoms išspręsti. Dėl to aš ne vien tik tai bandau dabar sukurti elektroninio teisingumo portalą, kuris labai būtų naudingas praktikuojančiams teisininkams, bet taip pat būtų vertingas ir paprastiems piliečiams. Ir kurdami tą portalą mes norime pasirūpinti, kad medžiaga aiškinanti piliečiams, ko buvo pasiekta, būtų naudinga. Bet dar prieš tai, ir čia aš ypatingai tikiuosi paramos iš jūsų, reikalingos taisyklės Tai visą tai, apie ką kalbėjau įžangoje, yra reikalinga tam, kad piliečiams parodytumėme štai taip Europa dirba jūsų labui. Žvelgiu į poną Perlingverį. Savo įžanginėje kalboje teigiau, kad tikiuosi parlamento paramos e, padėti man uh, dėl teisėjų apmokymo tam, kad būtų sukurta sistema. Aš būtent ir turėjau omenyje poną Berlingerį, kuris turi sukaupęs tiek daug patirties ir išminties. Taigi labai tikiuosi jūs mums padėsite, nes aišku, visko padaryti negalime, bet turime padėti valstybėms narėms ir padėti organizacijoms, profesinėms organizacijoms taip pat tokioms organizacijoms kaip ERA. Šiuose darbuose taigi dirbime, dirbkime kartu tam, kad parengtumėme geriausius bandomuosius e, projektus. Aišku, moderni technologija turi būti pasitelkta. Daug ką be jokios abejonės e, galime veiksmingiau padaryti per naujas bendra, bendravimo priemonės. Uh, Pone Lichtenberger kalbėjo apie Hagos konferenciją ir konkrečiai Prancūzijos atvejį. Pone Volis taip pat palėtė šį klausimą. Žinome, kad pagrobtų vaikų problema, tarptautinių įvaikinimų klausimai, visi tie klausimai yra nepaprastai jautrus. Dėl to labai svarbu, kad imtumėmės tų darbų. Tiesa, kad komisija pristato visos ES nuomonę toje konferencijoje. Dėl to nėra jokių abejonių. Ir kyla klausimas, ar negalime leisti valstybėms narėms pasirašyti susitarimus su trečiosiomis šalimis tose srityse, kurios patenka į išo, iš, išskirtinę išorinę Europos Sąjungos kompetenciją, kompetencijų srity. Yra reglamentas, pagal kurį valstybės narės gali tą daryti turi galimybę pasirašyti tas sutartis, jeigu mes suteikėme leidimą. Ir tai turėtų būti išskirtiniai atvejai, laikinai taikomos sutartys labai ribotose srityse. Taigi bent taip numato taisyklės. Komisija pagal šias taisyklės suteikė leidimą Prancūzijai. Pagal, susitari, susita, pagal susitarimą reikalinga laikytis pagrindinių principų, kurie yra numatyti taikytinoj Hagos konvencijoje ir kurie gali būti laikomi kaip svarbus žingsniai bandant e, patvir, patvirtinti Hagos sistemą. Ir kas kart susitikdama su Rusijos vyriausybės atstovais, e, praeitą kartą su Putinu kalbėjausi apie šį konkretų atvejį, aš reikalavau, kad e, privalome reikalauti, kad e, Rusija pasirašytų 80 metų Hagos konvenciją. Visuomet to reikalauju. Ir viena priežasčių, kodėl noriu kad vyktų išorės veiksmų bendravimas, komunikacija būtent teisingumo srityje ir kad tai vyktų vadovaujant man, tai taptų tam tikra Biblija kitiems komisarams, kurie bendrautų su trečių valstybių vadovais, atstovais. Ir aš manau, kad e, tai būtų labai svarbu. Taigi kol kas e, situacija nėra aiški ir mes bandome kažkaip išsisukti, nepažeisdami teisės įstatymų, nors galbūt jie ir nėra tobuli. Mes norime įtraukti kuo galima daugiau veikėjų ir tikrai neatsisakysime savo išskirtinės atsakomybės e, šio klausimu. daug klausimų buvo užduota apie sutarčių teisę. Tai yra sudėtingas klausimas, bet labai įdomus. Nemaišykite to su vartotojų teisų direktyva. Vartotojų teisų direktyva yra dokumentas kuris e, yra sklandžiai gyvendinamas. Ir tikimės, kad parlamentas e, greitai susitars. Ir tikimės, kad e, parlamentas susitars galiausiai ir su taryba. Taigi, palikime tuos darbus saveigai. Na ir kai, aišku, aš noriu, kad viskas įvyktų kuo greičiau, bet kai tai įvyks, mes puikiai žinome, kas yra numatyta ir tuomet e, tų sprendimų pagrindų, e, sprendimų vartotojų teisų srityje pagrindų galėsime pakoreguoti atitinkamus dalykus sutarčių teisėje. Taigi aš tikrai nenoriu, kad tie dalykai būtų maišomi. Žinoma, sutarčių teisė bus labai naudinga vartotojams, tiems, kurie nenori naudotis vidaus rinką kaip sava rinka, nes bijo taisyklių, bijo ar gaus pakankamai apsaugos. Tas pats pasakytina ir apie smulkės vidutinės įmonės. Daugelis tų dalykų ir skir skirta smulkioms vidutinėms įmonėms dėl žalios kompensavimo ir panašiai tam, kad jie įsilietų į rinką. Tai yra teisingumas augimo labui, tai yra jo esmė. Nes panašu, kad smulkios vidutinės įmonės apsiriboja savo teritoriją dėl to, kad bijo. Taigi papildoma sutarčių teisė padėtų abiems, visiems veikėjams, užtikrintų teisinį iškumą vartotojams ir padėtų smulkioms bendrovėms tam, kad būtų galima išplėsti jų galimybės pardavinėti savo produktus ir pirkti kitus produktus. Žinoma, teisinis aiškumas Sistemos paprastumas ir bus ta priemonė leisianti naudotis rinką. Aš nesmantau, kad žmonės tiek, tiek kelia triukšmą dėl tos sistemos. Tai ir labai paprasta, nori naudojasi, nori ne. Ir dabar aš bandau suderinti sistemą ir išniveliuoti tas nacionalinės sistemas, nes 27 kartus girdžiu kas kart, kad jų nacionalinė sistema yra geriausia. Aš tam pritariu ir sakau, kad tikrai jie yra nuostabi. Dėl to ir nesikišu į tas nacionalinės sistemas. Bet aš pasiūlau alternatyvęją antrąją sistemą kiekvienai nacionaliniai sistemai ir rinkitės. Jeigu nenorite, neimkite. Jeigu norite, prašau. Taip aš sutaupau daug pastangų ir laiko. Na, o mes, tie, kurie esame atsakingi už europinę politiką, turime tą papildomą sistemą padaryti labai lengvai naudojama, kad joje neįsiveltų jokių klaidų ir nesklandumų, kad ji būtų kuo galima aiškesnė teisinė prasme, kad tai taptų tam tikrų prekės ženklų, kurį nori rinktųsi žmonės, kurio kurios prašytų vartotojai, kurie, nauding, kurie galėtų naudoti smulkios vidinės įmonės, kurios galiausiai galėtų turėti pakankamai teisinio iškumo, darydamos verslą už savo valstybės ribų, bet viskas priklauso nuo mūsų. Jeigu mums nepavyks sukurti nepriekaištingos sistemos, lengvai valdomos sistemos, teisiškai aiškios sistemos, tuomet ji tiesiog nebus naudojama. Taigi nėra išpolis tai prieš kokią tai nacionalinę sistemą. Tai yra tiesiog antra galimybė, dar vienas variantas. Na, jeigu mes ES pradedame kažką naują, ir čia remintis savo sena patirtim galiu pasakyti, jeigu E, pradedi siūlyti kažką naujo, visi iš karto pasipriešina. Na, kai visi pasipriešina, man atrodo, kad tai geras pradžios taškas. Kai aš pradėjau dirbti ties raumeningu, niekas nepalaikė jo, niekas, visiškai niekas. Net ir vartotojai nebuvo tikri, nes vyriausybės jiems nurodė, kad tai yra Briuselio kažkoks susigalvotas košmaras. Na, buvo teigiama, kad didžiosios įmonės sektorėje bankrutuos, šimtai tūkstančių žmonių praras darbo vietas. Na, aš galėčiau čia romaną apie tai parašyti, labai įdomu. Na, po to visi elgesi taip, kad jau senai apie tai galvoju ir sakė, o kodėl to prieš penkerius metus nepadarėme. Taigi, jeigu mes žiūrime viską tviriai, remiamės žiniomis, žinome, ko norime pasiekti, tai galiu pasakyti, aš savo ruoštų tokiais atvejais elgiuosi labai skaidriai. Na ir jau sen, gan senai, e, jau prieš šešis mėnesius, o ne prieš šešias savaitės, visus paragino išti savo indėlį. Taip pat buvo sukurtos ekspertų grupės, kurių darbą lydėjo suinteresuotų asmenų e, atstovai tam, kad šie suinteresuoti asmenys žinotų, apie ką konkrečiai kalba ekspertai, kokių minčių yra. Ir visa tai remiasi ypač uh, stabiliu poveikio vertinimu, nes šioje srityje be poveikio vertinimo nieko nenuveiksi, sparnų nepakelsi. Taigi, manau, kad tai, ką pasiūlysiu, tai, ką galiausiai suformuluosiu, tikrai bus labai pagrista, labai racionalu. Ir galiu pasakyti, tikrai visas procesas buvo labai atviras, labai skaidrus. Na ir aš puikiai žinau, kur link einu. tikslas prieš akis, e, viskas labai atvira. Na, visi gali prisidėti, nešti savo indėlį. Galbūt mes pernelik sparčiai kartai žengėme į priekį, nes žmonės e, viską žiūri iš siauros perspektyvos ir todėl jiems sunku žengti koją kojon su šiuo procesu. Pasidžiaugti kitą tuo, kad turite komisarę, kuri drąsiai žengia į priekį ir tai daro sparčiai, nes visuomet skundžiasi ties e, komisijos atstovais, kurie nieko nedaro. Tai pasidžiaugite, aš darau ir darau greitai. IPR sutartis. Būtent. Beje, IPR kolega Bišel Barnie yra kompetitinga šios rytyje ir manau, kad šią mėnesį pabaigoje komisija vyks diskusijos dėl IPR ir aš, aišku, dalyvausiu tose diskusijose, nes jau keletą metų domiuosi šią sritimi, tačiau dabar atsakomybė atiteko ponui Barnie ir jūs teisingai pastebėjote, kad šis rytis susijusi su tarč, sutarčių sritimi. Ir Na, jeigu ieškome paprastą sprendimą, tai IPR sritis yra sudėtinga, čia nėra paprastų sprendimų, bet manau, kad e, visuomet e, galima atrasti skirtingų elementų, kurie dera tarpusai ir tokiu būdu uh, rasti sprendimų. Toliau dėl teisingumo teismo iškeltas klausimas. Aš labai žaviuosi Europos teisingumo teismu, esu jo šalininkė. Ir jeigu visus šios dešimtmečius nebūtų buvę teisingumo teismo, kuris e, padėjo tobulinti Europinę teisę, net jeigu mums kartais to nepavykdavo to padaryti, tai nebūtume dabar atsidūrę ten, kur dabar esame. Dėkoju Teisingumo teismui, jo teisėjams, kurie prisidėjo prie to, kad europinis projektas būtų pastumėtas į priekį e, patentų teismo nutartis. Tai labai rimtas klausimas. Jis susijęs su teismų atsakomybės rytimis ir aš manau, kad teisingumo teismas turi priimti atitinkamą sprendimą ir manau, kad ir kolega Mišel Barnier, kuris yra kompetitingas komisaras, turės būtent ir surasti atsaką šį klausimą. Dėl draudimų ir dėl lyties aspektų. Jungtinės karalystės žiniasklaida skaičiau visišką nesąmonę. Ir ta nesąmonė, tai jau čia niekas jos neplenks. Visiškai nesąmonė. Dar kartą pakartosiu E, nesąmonė, besiriminti neteisingai įrodymais, duomenimis ir taip toliau. Kągi pasakė teismas. Ir beje, tai minėjau jau Vokietijos radijo interviu šį savaitgalį ir tikiuosi, kad žmonės tai, žmonėms tai padės bent šiek tiek uh, E, pasijuokti, nes nėra rimtų priežasčių juoktis. Aš pasakiau, kad seksas nėra rizika. Lytis nėra rizika. Tai, kad aš esu moteris, nereiškia, kad man kyla didesnė rizika. Rizika kyla dėl to, ko, kad mano gyvensina nesveika. Tai yra, kad aš geriu, rūkau, esu nutukusi ir per mažai judu. Tai yra rizikos veiksniai, kurie visiškai nesusijęs su lytimi. Ir būtent tai pasakė teismas. Nes teismas nurodė, kad lytis nėra kriterijus, pagal kurį nustatoma rizika. Aišku, nustatant riziką reikia remtis objektyviais kriterijais, o lytis nieko met nėra objektyvus kriterijus. Tikiuosi. Mes galim dėl to padiskutuoti tarpusą vėliau. Bet supratote mano mintį. Taigi, susitiksiu su bendro, draudimo bendrovių vadovybė šių metų rudenį ir kartu pasižiūrėsime, kokiais kriterijais jie remiasi uh, suteikdami išmokėjimus. Ir reikia tai padaryti iki 2012 metų, nes tai yra galutinė data. Na ir aš manau, kad iš tikrųjų būtų uh, visiems, kuriems įdomus Europinės e, teisės klausimai, tai tikriausiai tiem žmonėm bus įdomu tai, jog teismas primdamas sprendimą dėl Europos direktyvės pasitelkė iš hartijos paimtų kriterijų, pasitelkė iš, karti, e, iš kartijos pasitelktą kriterijų. Uh, Na, tikiuosi, kad tai padarė, tai padarys, nes tai teismas padarė dėl lyties. E, e, kolektyvinės, kolektyvinės žalos, kolektyviai žalos atlyginimo skundai ir alternatyvus ginčių sprendimo bundai. E, taikinimas, tai čia yra vienas iš mano sričių. Na ir mes tengiamės padėti nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinti direktyvą. Aš susitikau su nacionaliniais ekspertais sausio mėnesį, dalyvavo 22 um, ekspertai, 22 dvi valstybės narės nurodė kompetitingus teismus aštuonios valstybės narės jau perkelė šią direktyvą į savo nacionalinę teisę ir šiuo metu mes kaip tik e, atliekame atitikties patikrinimą, artėjame prie jo pabaigos ir po to vėl reikės susitikti su valstybių narių atstovais. Na ir žinau, kad mano tarnybos atstovai dalyvaus civilinės, ta, civilinė taikinimo konferencija, kuri ir rengia jūsų kolega Čekolin balandžio 13 dieną. Taigi aš manau, kad tokiu būdu galėsime įvertinti tai, kas atlikta ir tai bus įdomu. baudžiamoji teisė ir procesinės teisės. Na, aš kalbėjau apie tą pirmąjį Lisabonos kūdikį, tai pirmąją direktyvą baudžiamosios teisės rytyje darbai užbaigti per devynius e, mėnesius. Kiekvienas kūdikis yra steboklas, bet tai buvo pirmasis Lisabonos kūdikis. Ir e, bet dirbant E, ir susitelkiant į kaltinamųjų procesinės teisės. Aš pastebėjau, kad e, kai, jeigu pažvelgsime į aukų nukentėjusių teisės, tai pastebėjau, kad e, mūsų teismuose, tai yra visose valstybėse narėse teismuose nepakankamai skiriama dėmesio nukentėjusių teisėms, todėl nusprendėme sukurti nukentėjusių aukų teisų paketą. Prisiminkite mano strategiją dėl vaikų. Tai yra teisminės sistemos, kuri būtų palanki vaikams, nes kai galvojame apie nukentėjusius atvykusių teismą, tai yra tikrai labai svarbus elementas. Na ir vėl bus sugrįžta prie apsaugos orderio ir aš tuomet dar sėki pateiksiu civilin, e, apsaugos orderį e, civilinėse bylose ir tikiuosi, kad e, taryboje bus primtas sprendimas dėl apsaugos orderio baudžiamosios teisės rytyje ir tai leis patvirtinti gerą teisės aktą. Kaip ten bebūtų, aš jums viską pristatysiu kartu su poveikio vertinimu. Ir čia yra didelis skirtumas tarp jūs ir tarybos. Taryboje netliekamas poveikio vertinimas. Nesu tikra, ar jūs atliekate poveikio vertinimą. Galbūt ne visuomet. Tačiau, kai kalbame apie tokius svarbius teisėkuros pasiūlymus, labai svarbu atlikti poveikio vertinimą tam, kad nebūtų padarytos tos pačios klaidos, kaip kad praeitįje. Taigi štai tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai dėkoju komisijos vicepirmininkė. Aš manau, kad mūsų komitetas labai vertina tai, kad mes turime labai aktyvę komisijos narę ir siekia kuo sparčiau spręsti visas problemas. Noriu Jums dar kartą nuoširdžiai padėkoti ir dar kartą pabrėžti, kad e, tai buvo tikrai labai naudinga siekiant ir tolesnio E, konstruktyvaus dialogo mūsų tarpusavio ir dabar pereikime prie balsavimo. Ne, atsiprašau, teskime toliau darbą pagal darbo tvarkės punktus, esame prie 18. -ojo. Tačiau sekretoriatas man praneša, kad mums reikėtų luktelėti su balsavimu e, pranešėjų skirimo rezultatai iš koordinatorių posėdžio pranešimas, e, kurio e, praneš, pranešėja skiriama e, Dan Wallis, taip pat kitam pranešimui Evelyn Reibner dėl skolų išieškojimo, Klaus Rainer Lėnė, dėl imuniteto, dėl Tusas, kolega Cievka. Ir dar vienas pranešimas dėl direktyvos, dėl vairių registrų sujungimo kolega Lechneris. Taip pat yra nuomonės projektas, dėl kurio mes priėmėme sprendimą, dėl reglamento pakeitimo, dėl įvairių ekonominių taisyklių derinimo. Kolega Saja turėtų e, prisijimti stebėtojo vaidmenį, mums nereikia čia jokio dokumento rengimo, jokio pranešimo rengti. E, Tokie yra koordinatorių posėdžio pranešimai ir dabar pereikime prie balsavimo. 18 punktas. Tai yra kolegės Lichtenberger pranešimas dėl laiško peticijų komitetui. Gal ką nors norite pasakyti, ponė Lichtenberger, prieš balsuojant? Taip. Mes parengėme šį laišką, atsižvelgdami į vykusias diskusijas, kadangi labai nedaug laiko bėra, tiesiog galėčiau atsakyti į klausimus, jeigu kas nors norėtų ko nors paklausti. Kolega Stojanov. Nenori ponas Stojanov kalbėti. Jeigu nėra jokių klausimų, tuomet balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko vienbalsiškai priimta. Stojanovo, kolego Stojanovo pranešimas, prašau, suteikiu Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Man nereikia daugiau nei vienos minutės. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems kolegoms, su kuriais teko bendradarbiauti. Visų pirma, pranešėjams, šešėliniams pranešėjams. Mūsų balsavimo sąrašo pačiame viršuje aštuntasis e, pakeitimas, kuris, e, kuris susijęs su techninė klaida, kurią reikia pakoreguoti. Ten reikia e, vietoj minuso įrašyti pliusą. Pirmininkas, e, pagaliau sulaukiau vertimo gerai, supratau jūsų pasiūlymą pasiūlyti pliusą. Taigi balsuokime dėl aštuntojo pakeitimo. Ponas Būdų jį pateikė, pakelkite ranką kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Na, manau, kad čia susilaikančiųjų net ir neverta klausinėti, tik tai galutinio balsavimo metu galima. Devintasis pakeitimas kas už, prieš, priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Dešimtasis dvi dalis, kas už pirmąją, antrąją, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, sakyčiau, kad prieš buvo daugiau Tačiau paskaičiuokime dar kartą antroji dalis. Kas už? Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Prašau, pakelkite rankas dabar. Atmesta. Dar vienas žodinis pakeitimas pateiktas pono Bodų. Tačiau jis atrodo atkrenta, ar ne? Ar tai yra trečioji dalis, klausė pirmininkas. Atkrenta, kadangi mes pirmąją dalį priėmėme. Trečiasis taip pat atkrenta ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, sus, sus, priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, sus, priimta. Dvyliktas kas už, prieš priimta. Sekretariatas sako, kad priimta, tu tikiu. 13 Nibler pateiktas pakeitimas. 13. Tai kaipgi su tuo 12 reikėtų pasitikrinti? Ne, nereikia. Gerai, tada 13. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Atmesta. Antroji dalis kas už? Prieš. Atrodo irgi dauguma priimta. 14. Kas už? Prieš. Priimta. 15. Kas už? Prieš. Atmesta. 16. Kas už? Prieš Priimta 17, kas už? Prieš. Atmesta. 18, kas už? Prieš. Atmesta. 19, kas už? Prieš. Priimta. 5 už. Prieš. Prieš. Priimta. Liberalai susilaikė, gerai. 20 kas už? Kas prieš? Kas prieš 20? Susilaiko. Taip pat priimta. 21 kas už? Prieš priimta. Šeštas kas už? Ne, atkrenta, nes dešimtas buvo priimtas. Vis dėlto reikia balsuoti. Šeštas, vis dėlto balsuojame. Kas už? Prieš. Priimta. Pirmasis pakeitimas atkrenta, septintas atkrenta, dvidešimt antras. Kas už 22? Prieš. Taip pat priimtas. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, kas už, prieš, susilaikė, balsų daugumą ir nemažai susilaikiusių priimta. Su šituo susidarojame. Dabar Vikstrium pranešimas. Tai galime iškart pradėti balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Trečiasis, kas už, prieš, priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, prieš, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, priimta. Tryliktas, kas už, prieš priimta. 14 kas už prieš priimta. Visas nuomonės projektas kas už prieš susilaikė vienbalsiškai priimta. Gerai, sveikiname pranešėją. Dabar baudų pranešimas. Antrasis pakeitimas, kas už prieš priimta. Trečiasis, kas už prieš skaičiuokime iš naujo, kas už trečiąjį. Prieš turėtų būti 11. Priimta. Ketvirtas, kas už? Prieš. Priimta. Dvidešimtas, kas už? Prieš. Atmesta. Penktas kas už. Prieš. Skaičiuokime iš naujo. Kas už penktąjį? Kas prieš? Vienuolika, dvylika, prieš vienuolika, ne, dvylika prieš dešimt priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Septintas, kas už, prieš, priimta. Aštuntas, kas už, prieš, priimta. Devintas už, prieš, priimta. Dešimtas, kas už, prieš, priimta. Vienuoliktas už, prieš, priimta. Dvyliktas už, prieš. Skaičiuokime iš naujo. Dar kartą, kas už 12. Priimta. 13. Kas už. Prieš. Tas pats priimta. Kas už 14. Prieš. Priimta. 15. Kas už. Prieš. Tas pats kaip ir praėjusį kartą priimta. 22. Kas už prieš priimta. 23 kas už. 23 kas už prieš atmesta. 17 kas už prieš priimta. 18 kas už prieš priimta. 19 kas už prieš priimta. Pirmasis atsiimtas, taigi balsuokime už visą nuomonės projektą, kas už, prieš, 12 prieš 10 susilaikiusių, ar yra susilaikiusių, nėra, taigi 12 balsų prieš 10 priimta. Dabar buvo būdų, buvo būdų pranešimas, dabar Sharon Bowles dokumentas. Apie jį mes kalbėjome jau koordinatorių posėdyje, kur kalbame apie nebiržos išvestinės finansinės priemonės. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, priimta. Žodinis pakeitimas, pirmasis, kas už, prieš, priimta. Šeštas, kas už, prieš, priimta. 98, kas už, prieš priimta. Septintas, kas už, prieš priimta. Aštuntas už, prieš skaičiuokime. Aštuntas, kas už. Dvylika, kas prieš. Taigi dauguma buvo už, priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Dešimtas kas už, prieš, priimta. Žodinis pakeitimas numeris 2, kas už, prieš, priimta. Dvyliktas kas už, prieš, priimta. Tryliktas kas už, prieš, priimta. Keturioliktas kas už, prieš, priimta. Šimtasis kas už, prieš, priimta. Penkioliktas kas už, prieš, priimta. Šešioliktas už, prieš, priimta. Septynioliktas už, prieš, priimta. Aštuonioliktas už, prieš, priimta. Devynioliktas kas už, prieš, priimta Priimta. Kompromisinis antras pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Pakartokime balsavimą, bet man buvo visiškai aišku. Kompromisinis antrasis pakeitimas, kas už jį, kas prieš, akivaizdu atmesta. 24 pakeitimas. Ne, 20. Vis dėlto dėl 20 dar turime balsuoti, kas už, prieš, priimta, sakyčiau. 21 kas už, prieš, taip pat priimta. Ne? Dar kartą pasitikrinkime. 21 balsuokime dėl pirmo kas už, prieš atmesta teisingai. 101 kas už, prieš atmesta. 22 kas už, prieš, atmesta. 102 kas už, prieš, atmestas. 23 kas už, prieš, atmestas. 103 už, prieš, atmestas. 104 už, prieš, atmestas. 105 už, prieš, atmestas 106 už, prieš atmestas. Tuos perėjome, dabar 24, kas už 24, kas prieš, priimta 25, kas už, prieš, priimta 26, kas už, prieš, priimta 108, kas už, prieš, priimta priimta. 27 kas už, prieš, priimta. 109 kas už, prieš, priimta. Dvi, dabar balsuosime dėl 29 kas už, prieš, priimta. 30 kas už, prieš, atmesta. 31 kas už, prieš, atmesta. 32 kas už, prieš, priimtas. 33 kas už, prieš, atmestas. 34 kas už, prieš, atmesta. 35 už, prieš, priimta. 36 už, prieš, priimtas. 37 už, prieš, priimtas. 38 kas už, prieš priimtas. 39 kas už prieš priimtas. 40 kas už prieš priimtas. 41 kas už prieš taip pat priimtas. 42 balsavimas atskiromis dalimis. Pirmoji dalis kas už prieš priimta. Antroji dalis kas už prieš priimta. 43 kas už, prieš, atmestas. 110 kas už, prieš, sakyčiau, kad atmesta, atmestas šis pakeitimas. Pasitikrinkime, dar kartą skaičiuosime. 110 pakeitimas kas už, prieš, taigi atmesta visiškai akivaizdu. 44, kas už, prieš, atmesta. 111, kas už, prieš, priimtas. 112, kas už, prieš, priimtas. 113, kas už, prieš, priimtas. 114, kas už, prieš, priimtas. 115, kas už, prieš, dauguma atmetė. Kompromisinis trečias pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 117 kaip kompromisinio pakeitimo dalis. 117, 18, 19, 45, 120, 121, 122, 123 balsavimo kartu yra toks pasiūlymas. Ar kas nors prieštarauja? 123 ir 120 e, norime at, e, balsuoti dėl jų atskirai. Kas už, kas prieš priimta. 118 kas už, prieš priimta. 112 kas už, prieš priimta. 45 kas už, prieš priimta. 120 kas už, prieš priimta priimta. 121 kas už, prieš priimta. 122 kas už, prieš priimta. 123 kas už, prieš priimta. 46 už, prieš patvirtintas. 124 kas už, prieš priimtas. 125 kas už, prieš priimtas. 126 kas už, prieš priimta 147, kas už, prieš, atmesta 48, kas už, prieš, atmestas 49, už, prieš, priimtas 50, kas už, prieš, priimtas 51, kas už, prieš, priimtas 52, kas už, prieš, priimtas 53, kas už, prieš atmestas 54 už, prieš atmestas 55 už, prieš priimtas 56 už, prieš priimtas 127 kas už, prieš priimtas ketvirtas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš priimtas penktas kompromisinis pakeitimas kas už prieš priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimta. Dabar balsuosime dėl 57 pakeitimo, kas už, prieš priimtas. Dabar balsuosime dėl 132, kas už, prieš priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimta. 158 kas už, prieš priimtas. 59 kas už, prieš priimtas. 134 kas už, prieš atmestas. Ar ne? Pasikartokime dar kartą tą balsavimą, nes neaišku, kaipgi buvo. Kas už? Dauguma balsų yra už, prieš, Taigi pasisakė dauguma už. Priimtas. 60 kas už, prieš, priimtas. 61 kas už, prieš, priimtas. 62 kas už, prieš, priimtas. 63 kas už, prieš, priimtas. 64 kas už, prieš, priimtas. 65 kas už, prieš, priimtas. 66 kas už, prieš, priimtas priimtas. 67 už, prieš, priimtas. 68 kas už, prieš, priimtas. 69 už, prieš, taip pat priimtas. 70 už, prieš, priimtas. 71 kas už, prieš, priimtas. 72 už, prieš, priimtas. 73 už, prieš, priimtas priimtas 74 už, prieš, priimtas 135 už, prieš, priimtas 75 už, prieš, atmestas 76 kas už, prieš, priimtas 77 kas už, prieš, priimtas 78 už, prieš, priimtas 79 už, prieš priimtas. 136, kas už. Yra pasiūlymas balsuoti už visus e, drauge kartu, ar yra prieštaraujančių dėl 136 iki 142, taigi kas už šiuos nuo 136 iki 142, kas prieš, priimta. Tada dabar balsuojame dėl 80, kas už, prieš, atmestas. 81 už, prieš atmestas, 82 už prieš priimtas, 83 už prieš priimtas, 84 už prieš priimtas, 85 už prieš priimtas, 86 už prieš atmestas, 87 už prieš atmestas. 88 už, prieš, priimtas. 89 už, prieš, priimtas. 144 už, prieš, taip pat priimtas. 145 kas už, prieš, priimtas. 90 kas už, prieš, priimtas. 91 kas už, prieš, patvirtintas. 92 kas už, prieš, priimtas. 93 už, prieš, priimtas. Pirmas, kas už, prieš, priimtas. 94, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, priimta. 95, kas už, prieš, priimtas. Antroji dal... Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susitikti patvirtinta 26, kas už, prieš, priimta 97, už, prieš, priimtas. Galutinis balsavimas, kas už. Skaičiuokime, kiek balsų už, 14, 14 o kas prieš, 2 prieš, kas susilaiko, 6 susilaikė. Sveikiname kolegę Baus, kurios dabar nėra, dėl šio tikrai gigantiško dokumento ir dabar teisinis pagrindas kolegė D. Ödenberg. 23 punktas darbo atvarkės. Przewodniczący, e, dzisiejsza opinia w sprawie podstawy praw. Dėkuoju, pane pirmininkė. Nuomonė dėl teisinio pagrindo iš tikrųjų liečia labai svarbę temą. Tai yra, kaip valstybės narės savo valstybėje e, teritoriją gali leisti auginti GMO ir yra licencijų sistema, pagal kurią leidžiama auginti GMO, tačiau tokia sistema žiūrima kritiškai. Ir dabar e, komisija siūlo peržiūrėti direktyvą 2118 ir peržiūrėti draudimą e, E, auginti GMO. Kompetitingas komitetas yra ENVI komitetas. Na ir siūloma peržiūrėti teisminį pagrindą. E, pirmiausia, komisijos pasiūlymas remiantis 118 straipsnių, 118 straipsnių remiantis rinkos harmonizavimu. Antras. Teisinės pagrindas 142 straipsnis, kuriame kalbama apie aplinkosaugos klausimus. E, ir siūloma keisti teisinį pagrindą. E, remintis 144 straipsnio pirmą dalimi ir čia reikėtų keisti direktyvą atsižvelgiant į Envi komiteto pranešėjo rekomendacijas. Pone Lepaš siūlė kad valstybės narės turėtų galimybę apriboti licencijų išdavimą, atsižvelgiant į galimus neigiamus GMO poveikius ekosistemams, aplinkai ir panašiai. Ir kad būtent e, valstybės narės galėtų remtis ir etniais argumentais, jeigu nenori, kad jų valstybės teritorijoje būtų auginami GMO. Pavyzdžiui, 2003 metais Lenkijoje buvo konkretus atvejis ir parlamento teisės tarnyba nutarė, kad įmanoma peržiūrėti direktyvą, ją keisti ir 114 straipsnis nieko nekeis, nekeis licencijų išdavimo sistemos. Na ir manau, kad Tinkamas teisės pagrindas e, yra 122 straipsnis pirmo dalis. Prašau tai balsuoti, taip ir balsuoti, ponas Lechneris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, neretai tenka sugrįžti prie šio klausimo. Na ir vadovausi teisingumo teismo principu, kad reikia vieno vienintelio teisinio pagrindo. Ypač tai pasakytina apie straipsnius iš vidaus rinkos ryties da, ankstesnės ir dabartinės direktyvos um, prioritetai yra straipsniai reglamentuojantis vidaus rinką, nes tik tokių straipsnių nuostatas yra privaloma pobūdžio. E, tai buvo anksčiau. Tarsi 122 straipsnis, į jį dabar nesižvelgta. Ir pavyzdžiui, kai kalba ėjo apie direktyvą, kuria buvo draudžiama tabako gaminių reklama. Ir tuo metu buvo remiamasi vidaus rinkos e, nuostatomis ir straipsniais, nes e, neva šiuo atveju galiojo vidaus rinkos nuostatos. Tai lygiai tas pats pasakyti ir šiuo atveju. 114 straipsnėje tokie dalykai kaip aplinkosaugas, sveikatos apsauga tie dalykai paminėti. Taigi apl, vidaus rinkos straipsnėje minima ir aplinkosauga. Todėl manau, kad tiek parlamento teisės tarnyba, tiek sekretariatas, tiek ir e, mūsų E, komiteto teisės teisininkai yra teisūs sakydami, kad vienintelis straipsnis, kuriuo turime remtis, tai yra 114 straipsnis vidaus rinkos straipsnis. Pirmininkas, um, mūsų laukia kita lankytoja, techninė problema, taigi siūlau uh, nesileisti į diskusijas. Turime uh, pranešėjų siūlymą ir pono. Um, Pono Lechnerio siūlymą, pana Šteinbaringa, trumpai nenoriu pradėti diskusijos, kadangi būtent e, aplinkosiniai aspektai yra būtent tie, dėl kurių visose valstybėse narėse atsirado dviejonių, todėl reikia perimti šį teisinį pagrindą ir pritariu uh, pranešėjai. Balsuokime. Jeigu bus palaikytas pranešėjų siūlymas, tai bus 192 straipsnis, jeigu ne 114. Kas yra už pranešėjas pasiūlymą? Prašau pakelt ranką. Kas yra prieš? Suskaičiuokime, kas už pranešės pasiūlymą. 6, 7, 8, 9, o kita, kas yra prieš? 6, 7. Taigi 8. Na, kaip vis tiek, pirmąjį pasiūlymą palaikė dauguma. Dar sėki, kas už pranešėjos pasiūlymą? Sekretariatas e, tikrai sutarė, kad e, dauguma palaiko pranešėjos siūlymą. Kągi, teisinis pagrindas yra 122 straipsnis. Toliau kitas klausimas E, karim pranešėjų paketas indėlių garantijų sistemos. Kiek žinau, problemų nėra, galime balsuoti blogų, pone Karimai, ar sutinkate? Taigi vis, kas yra už tai, kas siūlo panas Karimas dėl kodifikavimo ir peržiūrų, kas už prieš, prieš nėra niekas patvirtinta. Toliau kampinos. Ar kas nors galėtų pakviesti poną Kampinas? Sì, hm? sì, grosse, grosse cancer, yes, tu sais.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 Alikantės vidaus rinkos darimo tarnybos pirmininkas. Labai malonu, kad atvykote į mūsų komitetą, nes iš tikrųjų tai yra svarbi tarnyba ir be kita ko sėkmingai dirbanti tarnyba. Taigi labai malonu, kad jūs kreiptumėtės į mus, o po to kolegos galės užduoti klausimų. Prašau, žodis jums. Thank you. Thank you very much. Good morning. Ačiū labai, labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui, Teisės reikalų komitetui ir ypatingai Jums, ponė pirmininkė, už kvietimą kreiptis į Jūs ir pristatyti savo tarnybos darbą, vidaus rinkos derinimo agentūros darbą ir mintis apie mūsų agentūros ateitį. Mūsų agentūros gyvenime yra labai svarbus etapas. Daug kas yra pasiekta, bet reiks dar daug ką ir nuveikti. Esame labai dėkingi Jūri komitetui už parodytą susidomėjimą ir ryštą dirbti intelektinės nusavybės rytyje, visuomet pritarėte tam, kad reikalingas, reikalingos bendros nusavybės teisės Europoje. Tai yra viena vidaus rinkos, vienas vidaus rinkos pasiekimų. Tačiau, nesvarbu, kiek gerų rezultatų pasiekta, vis tiek turime nepamiršti, kad dešimtame dešimtmetyje buvo sukurta sistema ir prieš dešimtmetį Ir dabar, e, aišku, reikia pasitelkti, į, pasitelkti sukauptą patirtį ir permastyti, pagalvoti apie tam tikrus dalykus, kurie yra labai svarbus, siekiant toliau sėkmingai dirbti 21 amžiaus tolesniais dešimtmečiais. Jūs jau kalbėjote apie tai, kokia būtų intelektinės nusavybės ateitis. Prieš keletą savaičių jūs išklausėte Benoar Batisteli iš Europos patentų tarnybos e, nuomonę. Na, o šiandien aš norėčiau galutinai užbaigti tą paveikslą apie tai, kokia yra situacija, kokie laukia iššūkiai ir kokios laukia galimybės ateityje. Intelektinė nusavybė yra labai svarbu. Svarbu ne vien kažkok, dėl kažkokių tai kilnių tikslų, bet dėl to, kad yra svarbu pragyvenimui 21 amžiaus ekonomikoje. Yra įvairių intelektinės nusavybės aspektų. Ginant, ginami yra ir dizainai, ir prekė ženklai, inovacijos. Tai yra ta erdvė, e, kur galima klestėti. Ir aišku, tai yra svarbus svarbiems veikėjams. Svarbu, kad paslaugos teikiamos Bratforde e E, būtų žinomos visur, pavyzdžiui. Ir taip pat tai svarbu ir smulkiems veikėjams, kurie yra mūsų ekonomikos kraujas. Taigi turime daug ambicijų, siekių ir norime numatyti tokias sąlygas, kurios leistų tiems veikėjams e, aukti. Tai yra labai svarbu taip pat ginant ir vartotojus, kurie turi žinoti, kad gauna tai, už ką sumokėjo, ne kokius tai e, pigius padirbtus produktus. Na, aišku, ir turime labai didžiulių svarbių pavadinimų, bet didžiausią darbą atlieka tos vidutinio dydžio smulkios įmonės, nuo kurių priklauso Europos ekonomikos ateitis. Tie, kurie to nežino, leiskite pristatyti daugiau pamatinės informacijos. Vidaus rinkos derinimo tarnyba yra vienintelė ES agentūra, kuri yra kuris sprendžia intelektinės nusavybės klausimus. Dirbame Alikantėje, Ispanijoje pradėjome bendrijos prekių ženklo administravimo klausimus 96 metais ir registruoti dizainus trečiaisiais metais. Yra 700 tarnautojų, yra sukūriamos 300-400 darbo vietų rangovams, tai reiškia, kad iš viso yra 1200 e, dirbančių žmonių mūsų tarnybai. Pajamos surinkamos iš mokesčių. Taigi mes tikrai nesame našta ES biudžetui, mūsų finansinė sėkmė yra gerai žinoma. Bendrai kalbant, mūsų įplaukos yra 180 milijonų eurų buvo praeitais metais. To pakako išlaidoms padengti ir dabar praeitais metais turime 26 milijonus perviršinio biudžeto. Ankstesniais metais kai buvo sumažintas 9 metais mokestis už e, prekį ženklą, pajamos buvo dar didesnės. Sumažinus mokestį, 10 milijonų eurų išaugo mūsų, mūsų biudžetas, nepaisant, kad 10 procentų išaugo tam tikri kiti mūsų kaštai. Taigi, kaip mes leidžiame tas lėšas yra labai svarbu. 40 procentų administra... E, personalo išlaidos, e, informacinės technologinės, duomenų aps, apsauga, duomenų, duomenų apdorojimas ir, aišku, Taip pat dar skiriama vertimoms, vertimams, e, tam tikros išlaidos dengia vertimo kaštus. Kita, visa kita yra pervišinis biudžetas. Mūsų siekis, kaip puikiai yra žinoma, suderinti vidaus rinką. Pirmasis uždavinys, kuris mums buvo patikėtas, buvo valdyti prekės ženklo sistemą ir registravimo sistemą. Tai numatyta 11 metų darbų programoje tam, kad ta sistema dirbtų dar geriau. Taip pat bendradarbiaujame ir deriname veiksmus su nacionalinėmis tarnybomis ES ir svarbiais intelektinės nusavybės veikėjais už ES ribų, skaitant partnerius JAV, Japonijoje ir kitas agentūras. Be kita ko, mūsų tarnyba palaiko ryšius su vartotojų organizacijomis, kurios turi stebėtojo statusus mūsų administracinėje valdyboje. Galtinis visos tos veiklos tikslas yra atnešti naudos piliečiams, tam, kad nacionalinės prekės ženklų sistemos būtų suderintos, kalbant apie intelektinės nusivės praktiką ir priemonės. Šiek tiek statistikos ir istorinių duomenų pateiksiu. Prekė ženklas buvo labai sėkmingas ir poreikis paklausa buvo daug kartų didesnė negu kad buvo tikėtasi. Dėl to tapo sudėtinga teikti aukštos kokybės paslaugas klientams. Pirmais bendradarbiavimo metais 400 4000 paraiškų buvo gauta. 2004 metais, kai buvo užregistruotas komiteto dizainas, mes 60 tūkstančių paraiškų gavome, 50 tūkstančių dizainų buvo užregistruota kasmet. Tuo metu 22 mėnesių maždaug reikėjo tam, kad būtų užregistruotas prekės ženklas ir 17 savaičių, kad užregistruotas būtų dizainas. Lyginant su situacija praeitais metais, kai paraiškų gavome dar daugiau ir dabar laikas užregistruoti užregistruoti prekės ženklą smarkiai sutrumpėjo, lyginant su ketvirtaisiais metais. E, dizaino atveju 82 tūkstančiai paraiškų gauta buvo 10 metais ir dauguma paraiškų buvo užregistruota per 42 dienas. Na ir vartotojai dabar dirba pagal paprastesnės taisyklės ir netgi 48 valandų registravimo procedūra dabar yra realybė. Na ir 99 procentai paraiškų, paraiškų yra pateikiama internetu. 2010 metais tarnyba taip pat e, susitvarkė, galėjo susidoroti su išaugusią paklausą. Ir e, šiais metais, galbūt rūpiučio ar rugsėjo mėnesį, mes e, tikimės gauti milijoninį, milijoninę paraišką dėl prekių ženklo užregistravimo. Na ir mums pavyko susidoroti su vairiais sunkumais, tačiau reikia pripažinti, kad e, laukia dar nemažai iššūkių ir ateityje. Iššūkių, kurie yra susiję ir su vidaus, ir išorės e, klausimais. Kalbant apie vidinius reikalus, turime išsaugoti žinias e, informacinių technologijų sistemoms ir taip pat sukurti tokią IT architektūrą tam, kad uh, 80 informacinių technologijų sklandžiai veiktų, tų, kurias sukūrėme per pastarosius metus. Taip pat reikia žmogiškų išteklių politiką subalansuoti, užtikrinti daugiau stabilumo, sukurti draugišką aplinką darbuotojams. Tai yra, aišku, ir mūsų darbo jėgos kokybės klausimas. Taip pat reikia susitvarkyti su uh, e, netliktais darbais ir užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę, uh, rengiant sprendimus ir užtikrinti didesnį prognozojamumą. Taip pat, kalbant apie išorės dimenciją, tai yra viena priežasčių, kodėl atvykau į šį parlamentą, būtent e, norėčiau atkreipti dėmesį į teisėkros procedūrą dėl finansavimo taisyklių, apie, kalbant apie prekės ženklus. Ir prekės ženklų direktyva buvo patvirtinta prieš daugiau nei 20 metų. <clears throat> Kaip tikriausiai žinote, komisija peržiūri prekių ženklų sistemos funkcionavimą Europoje. Ir Max Planck institutui buvo užsakyta studija, <clears throat> kuri nesiniai buvo užbaigta. Tai yra sveikintinas dalykas. Detali išsami studija. Studijoje buvo bandoma įvertinti Europinės prekių ženklo sistemos funkcionavimą. Tai yra vienas elementų, į kurį atsižvelgs komisija, dėl, apsispręsdama dėl to, kaip turėtų būti ateityje. Kalbant apie iniciatyvinius teisėkros pasiūlymus, komisija gali toliau vesti konsultacijas, jeigu jų prireiks, tam, kad parengtų pasiūlymą dėl bendrijos prekės ženklo sistemos. Įsigalėjus Lisabono sutarčiai ir atsiradus naujai procedūrai, komisija, taryba ir aišku parlamentas suvaidins savo vaidmenius, bandant apsispręsti, kokie reikalingi teisėkuros pokyčiai. Ir jūri komiteto patirti šioje srityje suvaidins labai svarbu vaidmenį. Kalbant apie teisėkuros pasiūlymus, mes manome, kad pagrindiniai principai būtų, turi būti štai kokie. Bendrijos prekės ženklo vientisumas turi būti išsaugotas. Tai yra vienas iš, matyti, reikšmingiausių pasiekimų vidaus rinkoje, intelektinės nusavybės rytyje. Sistema puikiai veikia vartotojų labui, dėl to teisėkros procedūros galutinis tikslas turėtų pagerinti sistemą. Bendrijos prekės ženklų sistema turi dėrėti su nacionalinėmis sistemomis ir tas ketinimas aiškiai yra atspindėtas reglamento konstatuojamosiose dalyse. Mes turime nusekliai reformuoti sistemą ir turime peržiūrėti ir prekės ženklų direktyvą ir atitinkamą reglamentą tuo pat metu. Kaip sakiau, nereikia jokios revoliucijos, reikalingas evoliucinis požiūris. Reikalingas platus konsensusas, kuris egzistuoja dabar, kad prekė ženklas puikiai funkcionuoja. 50 tūkstančių įmonių verslininkų naudojasi šią sistemą, kad savo prekė ženklus apgintų. Ir teisėkros e, naujas procesas, e, nauja procedūra neskirta tam, kad būtų sukurta nauja sistema. Tiesiog reikia atsižvelgti į visų suinteresuotų asmenų interesus. Ir aišku, tai yra puikiai galimybė peržiūrėti sistemą ir aptarti, išspręsti teisinės problemas, kurios yra reikšmingos sistemai tobulinti. Taip pat daug pastangų reikia skirti tam, kad sistema būtų veiksminga, kokybi, kokybiška, prognozuojama, kad visapusiškai būtų galima įgyvendinti elektroninę komunikaciją. Turi būti aiškios taisyklės dėl registravimo internetu sistemos, numatyti gautiniai terminai, mažinama biurokratija ir numatomi įvairūs režimai, kurie būtų naudingi vartotojams. Dar vienas iššūkis yra užtikrinti teisinį aiškumą klientams. Mes manome, kad teisės aktai nėra vienintelis būdas tą padaryti. Daug ką būtų galima padaryti, padaryti didinant e, pro, sprendimų prognozuojamumą per įvairias investicijas ir atitinkamus prioritetus. Tačiau teisės aktai turi suvaidinti vaidmenį tokiuose srityse kaip prekės ženklo apibriešties modernizavimas, taip pat jurisprudencijos e, pasirinkimas e, siekiant didesnio iškumo. Taip pat reikalinga atsispirti išorės spaudimui ir siekti išsaugoti teisinį aiškumą bendras, pavyzdžiui, bendrijos e, prekės ženklo naudojimas. E, tas klausimas sulaukė daug susidomėjimo. Mūsų tarnyba mano, kad politinis konsensusas, kuris egzistavo praeitie ir dėl to komiteto prekės ženklas ir vieninga registracijos sistema neturėtų būti reformuota. Tokį požiūrį išsakė ir komisaras Barnier, Europos parlamentas vidaus rinkos komitete, kai buvo kalbama apie bendrą prekių ženklo panaudojimą dešimtaisiais metais. Komisaras Barnie teigia, kad komis, komis, komiteto prekių ženklo pakeitimas, sistemos pakeitimas e, nebus naudingas smulkioms didinėms įmonėms ir neleis e, kovoti su padirbinėjimais. Pone pirmininkė, tikimės jūsų paramos, kalbant apie vieningą bendrijo ženklo pritaikymą. Tai yra labai svarbu, nes e, turime pasirūpinti, kad bet kokie pakeitimai sustiprintų bendrio ženklo sistemą, o ne ją susilpnintų. Mes turėtumėme atsižvelgti ir harmonizavimo direktyvos atnaujinimą, kuri buvo patvirtinta prieš 22 metus, tam, kad nacionaliniai teisės aktai būtų sudanti su ES teisynu. Labai svarbu suprasti, kad prekės ženklų sistema, bendrijos prekės ženklų sistema yra tik vis, visos prekės ženklų sistemos dalis. Ir bet kokia analizė, bet kokie sprendimai, kurie yra siūlomi, turi atsižvelgti į visą sistemą, o nes, ne, ne, ne, nekalbėti vien tik tai apie bendrijos prekės ženklo sistemą. Uh, Taigi, aišku, reikia didinti harmonizavimą ES nacionalinių lygmenių. Bet mes labai džiaugiamės, kad komisija ketina pasiūlyti bendrijos prekės ženklo reglamento peržiūrą ir taip pat direktyvos peržiūrėjimą. Ta, ta ketina daryti kartu kaip paketą. Ir mes tikimės, kad tuos dokumentus komisija patvirtins iki metų pabaigos. Kalbant apie harmonizavimo direktyvą, tai yra dar viena puikia galimybė ir atsižvelgiant į, į tai, kad šioje srityje galimybių yra labai nedaug, tai gali būti ir vienintelė galimybė. Ir konvergencija sutarimo pagrindu yra geriausia. Tai yra ta filosofija, kuri leidžia įvykdyti labai svarbės iniciatyvas. 21 projektas buvo įgyvendintas, kuris buvo skirtas vartotojams internetinėje duomenų bazėje apie kaupianti duomenis apie prekės ženklus ir dizainus, bet toliau reikia derinti prekės ženkl, ženk, ženklo teisės aktus tam, kad nacionalinės sistemos būtų konverg, suderintos su, su europinė sistema. Tik tokiu, tokiu būdu mes galėsime pasiekti tų tikslų, kuriuos, užsibrėžė, kuriuos užsibrėžėme sukurti tokią sistemą, prekės ženklų ir dizainų sistemą, kur pasirink, vartotojai pasirinktų ne pagal teikiamų, koky, teikiamų paslaugų kokybę, bet pasirinktų strateginių verslo pagrindų. Gerbiami parlamentarai, gyvename labai įdomių, įdomių metų ir norėčiau pasakyti, kad esame pasirengę mums tenkantiems iššūkiams. Įvertiname, kokiu mums reiks išteklių ir pradėjome renkti strategiją, kurioje nacionaliniai, nacionalinės sistemos yra lygiaverčiai partneriai. Žinau, kad galime pasikliauti jūsų parama. Na ir įsivaizduoju, kad jūs mesite mums daug iššūkių, bet e, tikimės, kad jūs pasisakysite, kas geriausia intelektiniai nuosavybė ES ir kas geriausia vieningai rinkai ES. Ačiū, kad išklausėte. Dėkuoju už labai išsamų pristatymą. Kolegė Vikström, prašau. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų svečiui už įdomų pristatymą. tai yra jo tarnybos vykdoma veikla, jos veik, tos veiklos pristatymą ir to, kas vyksta Likantėje. Tikiuosi, kad mes e, mūsų komitete labai samoningai dirks, dirsime tą linkme, kur sieksim, siekdami e, kiek įmanoma labiau stiprinti intelektinės nusavybės teisės. E, be abejo, daugelis mūsų kolegų laikosi labai skirtingų nuomonių ir kartais darome gal kitokias išvadas, skirtingas išvadas. Mes turime um, labai žengėsime labai svarbu žingsnį inovacijų e, sąjungos link, tačiau manau, kad e, dar būtina pabrėžti tai, ką ir jūs pasakėte, kad teisėkura nėra vienintelis kelias, kelias. Kokie yra ateities iššūkiai, patys didžiausi iššūkiai, kurie jūsų manimų kils jūsų veikloje ir kaip mes galėtume padėti susidoroti su tais iššūkiais ateityje, kai kalbame apie e, prekių ženklų apsaugą mm, skaitmeninėme pasaulyje. Sakėte, kad 85 e, procentai paraiškų jūs pasiekia būtent elektroniniu keliu. Ir kaip mes galėtume sustiprinti pasitikėjimą tarp e, klientų ir kaip prisidėti, kaip galėtume prisidėti prie mm, prekių, prekių ženklų apsaugos šiame skaitmeninėme amžiuje. Kągi mes konkrečiai galėtume padaryti jūsų naudai. Ačiū, kolegė Lichtenberger. Dėkoju. Vienas principas, kurį nuolat kartoju šiame kontekste yra svarbus. Tai yra, e, prekė ženklas yra labai svarbus orientacinis ženklas, orientacinis punktas mūsų vartotojams, padedantis jam apsispręsti dėl vieno ar kito produkto. Ar jūs, atlikdami savo darbą, e, galite pasakyti, kad vartotojai vis dar pasitikė tais prekės ženklais? Kaip jūs e, užtikrinate, kad tai, kas lypi už to prekės ženklo, iš tiesų yra e, tai, kas rūpi vartotojui ir kas, kas galėtų kelti jo pasitikėjimą. Mes juk neturėtume kalbėti vien tik tai verslo subjektų tarp vieno nuo kito apsaugos, bet ir mano požiūriu reikėtų galvoti ir apie visuomeniai labai svarbu, be e, paties vartotojo apsaugą, tai yra tai, kad e, prekės ženklas užtikrina tam tikrą e, kokybę, siunčia tam tikrą žinę vartotojui ir tam tikrą pažadą ir to pažado būtina laikytis. Todėl e, vieno verslininko apsauga nuo kito verslininko mūsų šiandieninėje visuomenėje, man atrodo, yra pernelyg mažas siekis. Juk mes kalbame apie visą visuomenę. Mes, todėl mes neturėtume galvoti vien tik tai apie prekių ženklų ar atskirų įmonių tarpusavio kovų ir siekių apsisaugoti vieniems nuo kitų, bet ir turime kalbėti apie prekių ženklų um, gamintojų, prekių ženklų atstovų um, poreikį um, patenkinti savo klientus. Būtų puiku. Būtų puiku, jeigu mums pavyktų sukurti labai veiksmingą ES prekių ženklų sistemą, tačiau ji turėtų turėti galimybę daryti teigiamą įtaką e, vartotojų pasirinkimui. Tai reiškia, jog mes tuo pat metu turime atsižvelgti būtent į vartotojų poreikius. Tad kaip mes galėtume sustiprinti šį aspektą, labiau jį atsižvelgti. Man labai svarbu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad žmonės stengiasi orientuotis į tuos prekės ženklus, e, kad tie prekės ženklai turėtų tapti jiems tam tikrais orientyrais renkantis produktus, tačiau jūs kol kas e, šito nepabrėžėte ir to, to aspekto mes kol kas likšelinėse diskusijose neišryškinome. Ir man, man būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kaip būtų galima tą aspektą sustiprinti. Ir kitas klausimas. Uh, Kai kuriuose šalise e, yra išriškėjęs toks fenomenas e, susijęs su geografinio e, produkto kilmės žymėjimu ir prekės ženklų, aps, ženklų apsauga šiame kontekste. Kaip Jums atrodo, kaip ateityje šis rytis bus reglamentuojama? kai kurie, kai kurie produktai įgyja prekės ženklo charakterį tik dėl to, kad jie yra žymimi kilmės nuoroda. Na, man įdomu būtų sužinoti jūsų klausim, e, poziciją šiuo klausimu. Pirmininkas, nėra daugiau norinčių klausti iš komiteto narių tarpo, tačiau aš norėčiau taip pat e, užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie e, tam tikrą perviršį ir apie tai, kad e, m, prekių ženklų e, perteklius yra, tai, tai, tai, tai jūs, e, dėl to pertekliaus jūs tarsi tampate tam tikrų bankų. Kaip jūs, kaip jūs, kaip jūs atrodo, kaip jūs dabar sudarosite su tais, su tais rautais, kaip jūs ateityje e, ketinate spręsti šią problemą? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bandysiu, kiek galėdamas atsakyti į klausimus. Buvo man suformuoluoti du klausimai. Na ir sakyčiau, kad šitų klausimai yra susijęs su vartotojų pasitikėjimu e, veikiančia prekės ženklų sistema. Sutinku su jumis ir su savimi pačiu. Taigi, esu sitikinęs, kad harmonizavimą galima vykdyti per teisėkuros procesą bet e, e, interneto laikais viską galima derti ir internetu, derinant teisės aktų aiškinimą, taip pat derinant turimas prek, e, praktikas, pasinaudojant tais pačiais informacinių technologijų įrankiais tam, kad galiausiai vartotojo gyvenimas būtų paprastesnis. Na, sutinku kad e, teisėkuros procesas yra labai svarbus šios tarnybos ateičiai, tačiau mes, pavyzdžiui, nusprendėme, kad, dėl, kad su tuo perviršimu, kurį minėjo pirmininkas, mes sukurtume 50 milijonų um, fondą, na, kur, kurio lėšas mes galėsime panaudoti duomenų bankus, bazės sukūrimui e, internete, kur ir toje bazėje būtų nacionaliniai prekių ženklai, bendrijos teis, e, prekių ženklai ir tokiu būdu vartotojų gyvenimas paprastės. Ir noriu pasidžiaugti, kad uh, Šią iniciatyvą domisi kai kurios nacionalinės tarnybas ir šios bazės dėka galima bus išspręsti pramonės atsirandančius konfliktus dėl prekių ženklo interesų susikirtimų. Na ir labai malonu, kad mes tai išplėsime ir į dizaino sritim. Kai kas mane, kad dizainą reikia palikti nuo šalyje, nes svarbiausia yra prakės ženklas. Tačiau kai kas mano, kad Europoje dizainas vertintamas kaip vertybė, kurią reikia ginti. Taigi ir e, rūpinsimės ir dizainu. Na, tai galime padaryti ne vien tik tais per mano tą 50 milijonų fondą, kurio lėšomis bus finansuojama 21 informacinių technologijų projektas kartu atlikdami savo prastinį darbą, mes taip pat e, bandome pasiaiškinti, kaip harmonizuoti e, mūsų praktiką su valstybių narių praktika ir derinti tarpusavę mūsų teisės aiškinimo metodus. Taigi mes bandome pasiekti uh, kad žmonės susėję prie, prie bendro stalo interpretuotų turimus teisės aktus ir suderintų tą interpretavimą. Kitas klausimas lieti prekės ženklų kokybė. Ir jeigu e, neprieštrausiu, aš manau, kad jūs turite galvoje du skirtingus klausimus. mes norime užtikrinti aukšto lygio prekės ženklų ir dizaino apsaugą. Ir čia jau yra skirtingas dalykas, kai kalbam apie tai, kad ar ta, prek, ar ta įmonė, kuri turi prekės ženklą, kuriuo savotiškai duoda pažadą vartotojai, ar tikrai ta įmonė tą pažadą ištėsi. Aš manau, kad atsakymą duoda rinka. Jeigu uh, rinka matys, kad prekės ženklas kartu išpildo per tą prekės ženklą duodamą pažadą, tai tuomet tas prekė bus perkama. Na, nu, o dėl susikirtančių teisių, tai mes, mūsų viena iš pagrindinių darbo sričių yra pasirūpinti, kad vis skirtingos įmonės neregistruotų to paties prekės ženklo. Tačiau reikia pasižiūrėti, kas yra numatyta reglamente. Jeigu tai yra aprašomasis teisės akt, e, prekės ženklas, tai negalime teisų tą prekės ženklą garantuoti vienai įmoniai, nes tai yra galbūt visų vartotojų teisė tokiu būdu neatsirastų monopolis. Ta, taigi mes tengiamės užkirsti kelią tokiems monokopoliams, tačiau tikriausiai neatsakiau pilnai jūsų klausimą. Atsiprašau už tai. Nepamirškite, kad esame mes administracinė įstaiga ir turime laikytis įstatymą. Būtent ir stengiamės tai daryti, stengiamės tobulinti tai, kaip laikomės įstatymų. dėl jūsų, ponė pirminkė, klausimų. Kaip jau prieš tai minėjau, e, tas liku, perviršis, tas kelišimtai tūkstančių e, milijonų eurų. Na, gal kol kas konkrečiai nepasakyčiau skaičius, nebent paprašysiu. Tai e, dalis šių lėšų buvo skirta e, harmonizavimo fondui tam, kad vartotojų gyvenimas būtų paprastesnis. Tarkim, vartotojai norėdami pasiaiškinti dėl susikirtančių prekės ženklų gali tai padaryti vienoje vietoje viename tinklapyje, o kitas lėšas esame numatę, numatę pa tai panaudoti e, auditams, bandant, kurių tikslas įsiaiškinti, ar tinkama mūsų infrastruktūra, ar tinkamai panaudomi finansai. Tikrai viską turime supaprastinti, turime keletą pastatų, dėl jų taip pat yra klausimų. Taigi dabar gavome auditų rezultatus ir sudarysime kitiems ateinantiems penkeriams metams strateginį planą. Ir skaidriai bandome e, visiems paaiškinti, kokiu planu turime ateinantiems penkiems metams. E, šie projektai bus pradėti po to, kai atlikau konsultacijos su visais mūsų darbuotojais, jų yra apie 700. Taip pat kreipiame į pramonę, nacionalinės valdžios institucijas, informacijų technologijų įmonės ir parengsime strateginį planą, kuris bus paviešintas balandžio e, viduryje, galbūt e, gegužės pradžioje. Taigi, kas čia svarbu šiame kontekste? Na, mums skubu e, mūsų, spręsti mūsų institucijos struktūros supaprastinimo klausimą. Na, mes sukūrime nemažai informacinių technologijų, priemonių ir bazių tam, kad visą šią informaciją galėtume pateikti internete. Tačiau ši informacinių technologijų sistema yra sudėtinga, jos elementai yra apjungti, tačiau kai kurie elementai vis dėlto tarsi lieka nuo šalyje. Taigi reikia sukurti naują informacijų technologijų sistemą, kuri leistų apjungti e, visus elementus ir užtruks gan ilgai, kol nusitysime, kur yra spragos toje sistemoje, tam reiškia, reiškia, tai reikia lėšų. Na, kitas dalykas, Europoje vyksta diskusijos dėl to, ar funkcijas atlikti patiems ir perduoti jas atlikti kit, kitiems. Taigi mes savo ruoštų nusprendėme visą informacinių technologijų sritį perduoti, atlikti kitoms įmonėms, tačiau reikia pusiausviros tarp to, ką darome patys ir tarp tų um, perdodamų užduočių, perkamų darbų. Taigi reikia paieškoti, koks operatorius gali tai atlikti, taip pat reikia suderinti su juo tokius dalykus kaip kaina, darbo valandų skaičius, tam, kad galėtume kontroliuoti mūsų pačių informacinę technologiją, kurią E, valdys kitas operatorius. Šitam taip pat reikia investicijų. Pone pirmininkai, tikriausiai žinote, kad jau 11 metų mes statėm, statome, nežinau, ar turite galimybę pas mus apsilankyti, yra pagrindinis pastatas, kur kasdien dirba po 400-500 darbuotojų. Dabar tie pastatai yra plečiami, kuriuose dirbame ne tik mes, bet ir tie operatoriai, kuriems perdodame atlikti tam tikras uh, um, užduotis. Taigi mes nusprendėme, e, kad verta išplėsti dabar mūsų uh, E, pastatus, nes yra galiausiai rentabiliau nuom, turėti nuostabus pastatus, juos pastatyti, o ne nuomuotis. Taigi norime, kad ilgainiui antrame etape mūsų darbuotojai dirbti vis, e, mūsų pačių pastatuose. Taigi e, vis dėlto aš manau, kad išliks tas perviršis ir jį galėsime tinkamai juos, tą, tink, tą perviršį tinkamai panaudoti. Ačiū. Ar yra dar norinčių ko nors klausti? Ne. Dėkojame ponui Kampinai už tai, kad čia atvykote pas mus. Aš e, noriu papriešti, kad mes nuolat e, e, stebime jūsų darbą Alikantėje ir be jokios abejonės dar turėsime galimybę su jumis aptarti reikalus šios kadencijos metu. Mm. dėl e, iki šiol vykusio mūsų naudoto laiko reikia pasakyti, kad mes esame kiek įnešę sumaišties į mūsų darbo tvarkę, todėl, man atrodo, dabar reikėtų labai sparčiai aptarti devintąjį darbo tvarkės punktą ir pažiūrėti, ar dar turėsime laiko aptarti kitiems punktams. Ponas Delingver klausė, ar dėl. Mm, sutarčių teisės atsakingas kolega galės pristatyti savo pranešimą. Aš manau, kad tai kol kas bus neįmanoma dėl laiko trūkumo, tačiau aš manyčiau, kad e, tų pakeitimų pasiūlymų svarstymą galėtume nukelti į kitą posėdį. Taigi sutarčių teisę nukelkime į kitą posėdį ir pranešėją pavers, pavesime pratesti diskusijas su šešėliniais pranešėjais ir e, tą klausimą aps, e, apsvarstysime artimiausio posėdžio metu. Gerai, tada vis dėlto dabar pereisime prie 37 punkto tačiau jis galbūt nėra toks skubus ir jį nebūtina dabar labai greitai svarstyti, taigi nukelkime jį taip pat į kitą posėdį ir Uolis pranešimas yra nukeliamas, o dabar Dekradės pranešimas, prašau, kolega. <clears throat> Dėkuoju, pane pirmininkė, bandysiu pasitikėti kiek įmanoma trumpiau tam, kad galėtume uh, E, viską užbaigti per numatytą tvarką išrašyti. Gerbiami kolegos, tai yra sudėtinga nušviesti nuomonę per labai trumpą laiką, nušviesti visus standartus, normas, tai tikrai iššūkis. Ir todėl e, ši nuomonė yra šiek tiek sutrumpinta. Na ir manau, kad pakeitimo keliu galėsime išplėsti šią nuomonę, nes atitiktų ir pati tikslas Na, ši nuomonė renkta dėl komisijos komunikato, kuriame nušviesti kovos su terorizmu e, pasiekimai, o taip pat ateities iššūkiai šis rytyje. Na ir šis politika integruota Europos saugumo strategija ir, ir atitinka du e, tikslus - užkirsti kelią terorizmui, o taip pat užkirsti kelią radikalizavimui. E, Na, 2008 metais rengiau nuomonę dėl komisijos pasiūlymo, kurio buvo keičiamas pagrindų sprendimas dėl kovos su, uh, su terorizmu iki 2012 metų. Šiuo pagrindų sprendimu bus kartais teisinis pagrindas, kuris leidžia kovoti su internetiniu, kibernetiniu terorizmu. Taip pat čia reikia atsižvelgti ir pagrindinės teisės, konkrečiai žodžio laisvė. Apie tai buvo kalbama Libeko mitete pra, Sofinbet rengė pranešimą ir jame atsispindi strupinės dėl pagrindinių teisų, o taip pat pabrėžima, kad labai svarbu atlikti naudo visos e, kovos su terorizmu e, politikos kaštų ir naudos analizę. Čia reikėtų pažvelgti į sutarties antrąjį straipsnį. Ten kalbama apie pagrindinės teisės, kaip pagarba žmogui, demokratija, tai lygumas, demokratija, o taip pat teisės viršinimą ir um, Taigi manau, kad su terorizmu reikia kovoti e, su teisės aktais pagal teisinės vyriausybės viršenybės principus. Na ir čia reikia pasitelkti teisės aktus, strategijas, veiksmų programas, o taip pat nustatant standartus, kurie leis siekti keturių tikslų, kurie yra numatyti pagrindomu tentu, tai yra prevencija, apsauga, persiekimas ir sureagavimas. Taigi tai yra tie. Dabar norėčiau nušviesti pagrindinius pasiekimus ir, tikslo, ir iššūkius, kurie išplaukia iš strategijos. Kai kalbame apie prevenciją, tai reikėtų pagalvoti apie apibrišti. Tai yra apibrištis įtvirtintos teisės aktuose, pavyzdžiui, 2002 metų pagrindus sprendimas, kuris buvo keistas 2008 metais. Tačiau, kaip ir minėjau ir savo nuomonės projekte, labai svarbu užtikrinti, kad šis teisės aktas būtų pilnai gyvendintas visose valstybėse narės. Kitas svarbus iššūkis yra e, kova su radikalizavimu ir e, taip pat teroristų sulaikimas šalis. Taigi turime ir toliau žengti šiuo keliu ir parlamentui čia tenka labai svarbus vaidmuo. O kai dėl infrastruktūros ir asmenų apsaugos, tai reikia pabrėžti, kad kova su terorizmu um, sukelia vis daugiau iššūkių, nes atsiranda naujų technologijų, naujų metodų ir teroristai yra labai uh, kūrybingi nusikalstamai kūrybininkai. Vis dėlto apsauga turėtų renktis greitų veiksmingų veikimų, kaip tai buvo nurodyta saugos e, srityje ir kaip tik rengiu pranešimas saugos rytyje, um, saugos rytyje, kur kalbama apie mm, skanavimo oro uostas, skyščius ir taip toliau, taip toliau. Yra daug sragų. Uh, Sutinku su komisijos komunikatu ir mintimi, kad reikia sukurti integruotą apsaugos sistemą tam, kad e, investitoriai, viešasis sektoris ir tiekėjai e, galėtų konsoliduoti technologiją ir tokiu būdu būtų užtikrintas nusikaltimų tyrimų politika, persiekimas, kitas, tai ir kitas svarbus strategijos elementas, policijos bendradarbiavimas, Europos atitinkami orderiai, e, kova su terorizmu, tai yra tie mechanizmai, kurie leidžia formuoti veiksmingą kovos su terorizmu politiką. Na ir taip pat čia paminėčiau pa, keleivių duomenų bazę ir atitinkamus pasiūlymus, kurie rodo, kad čia taip pat reikia vengti vengti e, piknaudžiamo. Sureagavimas mūsų šalyje. E, Tai yra pagrindinis klausimas pagalba nukentėjams aukoms. Na, ir e, ponios Finberg nebuvo atitinkamų nuorodų kol kas, uh, tačiau nebejoju, kad tu nuorodą atsiras, nes tai tikrai yra puikiai dirbanti kolegė. Na ir kovojant su terorizmu svarbu užtikrinti pagrindinį teisų apsaugą, tačiau pamirštami ter terorizmo aukos. Ir prašau komisijos parengti teisės e, pasiūlymą, kuriame būtų numatoma aukų apsauga, be kitako ir terorizmo aukų apsauga. Ir kad toks pasiūlymas būtų suformuoluotas kiek manoma greičiau. Kova su terorizmu liečia mus visus. Ir parlamentas turėtų apžvelgti visą politiką ir priemonės, kurių reikia. Ir kad, na, ir turime plačiai žvelgti į kovas turizmų iki aukų apsaugos. Na ir, kaip jau minėjau, reikia pakeitimų tam, kad būtų išplėsta mano nuomonė, kuri buvo šiek tiek ribota, o taip pat tam, kad įvyktų diskusijos. Į viską žvelgiu labai atvirai ir manau, kad čia reikia bendro projekto. Nereikia pasiduoti skirtingoms ideologijoms. Paskutiniai pastebimai. Pone Ber ir komisijos e, dokumentuose tarsi yra neteisingumas kalbama apie islamą, tarsi sutapatmės islamą su terorizmu. Tai tikrai labai neteisinga. Aš manau, kad reikia labai aiškiai apibriežti, kad galbūt e, egzistuoja radikalus terorizmas. Ir E, o islamas yra tiesiog tikėjimas, kultūros forma, gyvenimo forma. Ir tikrai, jeigu islamas bus prilyginamas terorizmui, tai iš tikrųjų bus sunkus pažeidimas. Na, šiuo metu uh, labai mm, stebime didžiai, kaip Šiaurės Afrikos e, šalis bando žengti demokratijos keliu ir elgtumės labai neteisingai, prilyginami jų kultūrą terorizmui, nes e, žmonės šiuose šalyse turi lygiai tokią pateisę į, teis, į, į, į laisvę, į demokratiją ir neturėtume jų nuvilti. Esu susirūpinęs dėl to, kad Libė komitete ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinių teisų apsaugai, tačiau kita vertus. E, Ir tai, tai daroma nuoroda įvairiose dokumentuose. Aš nepasinaudosiu teisininko um, savokos. Na ir tarsi atsiranda įrodymų našta. Ir Na ir tarsi raginame valstybės narės nedaryti eks, nes, ekscesų kovant su terorizmu. Tačiau taip pat pažiūrėkime, kaip elgesi e, teroristai ir pasirūpinkime, kad valstybės narės apsaugotų e, pagrindinės teisės. Aišku, valstybė turi persekioti e, nusikaltelius, tačiau Nes, tačiau valstybės narės um, neturėtų elgtis netinkamai, nes teroristai pasinaudoja kiekvienas priega, kiekvienu neteisingu valstybės žingsniu kovai su terorizmu, diskvalifikuodami valstybės veiksmus ir kovą su terorizmu. Na, taigi turėtume elgtis atsargiai. Tegul kova su terorizmu neturėtų prieštarauti pagrindinių teisų apsaugai. Ir, ir nepamirškime, kad e, teroristai neveikia pagal teisę, o vis, valstybės narės kovodamos su terorizmu elgesi pagal įstatymus ir neperkelkime įrodymų naštos, kad buvo laikytosi pagrindinių teisų ant valstybių pečių, nes teroristai elgesi neteisingai. Dėkoju, kolegė Lichtenberger. Ačiū. Manau, kad e, pagal tai, kaip yra kovojama su terorizmu, mes galime įvertinti, kiek yra stipri demokratija, demokratijos vertybės. Kadangi mes pasirenkame tam tikrus kovos metodus, Ir pagal tuos metodus mes galime matyti, kiek, kiek priartėjame prie pačių teroristų e, vertybių kabutėse. Dėl to reikia e, visų pirmiausia stengtis pašalinti konfliktą tarp e, piliečių laisvių ir žmogaus teisų ir kovos su terorizmu ir galvoti apie tai, kaip kovoti su tuo terorizmu, galvoti, galvoti apie priemonės. Uh, Kaip mes matome iš pastarųjų metų įvykių, labai daug um, yra elgiamasi taip, kad vis labiau mažėja mūsų ištekliai ir mūsų galimybės kovoti su terorizmu tikslingai ieškant, e, tikslingai užsibrėžiant E, tos tikslus, nustatant priemonės ir, galvo, ir nustatant tų, e, proporcing, tų priemonių proporcingumą. Ir e, gali būti taip, kad galiausiai e, mes stengdamiesi. E, efektingai, veiksmingai kovoti su terorizmu, pasinaudodama įvairiausias e, persekiojimo, mm, stebėjimo priemonės, galiausiai e, susidurime su ta e, žmogaus teisų apsaugos dilema, jų laisvių varžymo problema. Ir aš manau, kad čia reikėtų laikytis labai tikslingo požiūrio ir stebėti ar, ir konkrečiai įvertinti, ar vienu ar kitu konkrečiu atveju priemonės, kurių įmamasi, yra iš tiesų proporcingos ir tikslingos, atitinka tinks, tikslą. Būtent tą mes turime suvokti. Mes neturėtume virsti visuomenę, kuri pas, darytų nuolaidas autoritariniams režimams, ta, taptų į, jiems pana, į juos panašesne. Į tokį, pavo, į tokį pavojų mes po truputį keliaujame. Mes turime ginti savo visuomenę ir bet kokie apribojimai turi būti gerai apgalvoti, jeigu tie apribojimai yra taikomi žmonių masėms, didžiuliai, didžiuliams, žmon, žmonių, didžiuliam skaičiui įgyvendinant įvairiausias kovos su terorizmu priemonės e, skirtingose valstybėse narėse mes regime labai skirtingas strategijas. Ir ne, tai reiškia, jog mes keliaujame labai skirtingais keliais. Pavyzdžiui, vienoje valstybėje buvo inicijuotas mafija, kovos su mafija e, įstatymo paragrafas, tai yra buvo papildytas įstatymas, tačiau tuo paragrafu, tuo pastraipą, naująją pastraipą buvo imta piknaudžiauti, siekiant, pažiūrėjau, susidoroti su studentais demonstracijų metu ar panašiai. Taigi mums reikia galvoti apie tų priemonių tikslingumą. Tai man yra labai svarbus dalykas. Manau, kad SWIFT e, tolesnė plėtra ir tolesnės tendencijos ir tai, ką parlamentas priėmė, e, tos naujosios priemonės, naujosios priemonės gali dėje neturėti pakankamo poveikio arba tas poveikis bus nukreiptas ne ten, kur reikia. Ir taip pat reikia gerai atskirti, daryti skirtumą tarp e, terorizmo ir nusikaltimų, kriminalinių nusikaltimų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie masinius, apie e, masinius žudikus, e, labai dažnai jie yra, jiems uždedama teroristo etiketė, nors dažniausiai tai e, taip iš tiesų nėra. Ir toks skirtumo nedarimas, toks painiojimas vieno dalyko su kitu yra labai dažnai ideologinio pobūdžio. Todėl dar kartą pabrėžiu, kad labai svarbu daryti tą skirtumą. Ir reikia stengtis, kad nesukurtume įtartinų, neapibrieštų e, teisinių savokų, priimdami savo teisinius aktus, kurie būtų labai skirtingai interpretuojami skirtingose valstybėse narėse. Uh, Mums reikia daugiau pastangų dėti, siekiant tinkamai įgyvendinti egzistuojančius bendrijos teisės aktus. Tai yra labai esminis dalykas. E, pagrindinių e, teisių klausim, klausimais mes taip pat turėtume labai preciziškai e, rinktis formuluotės. Ir nuolat galvoti ir diskutuoti apie priemonės, kurias mes turėtume naudoti e, kovai su terorizmu. Ir yra laikomasi labai skirtingų nuomonių dėl tų priemonių veiksmingumo arba tikslingumo. Nesu tikra, ar teisingai supratau vertimą, ar taip jūs ir pasakėte bet ne visiškai supratau, ar jūs kalbate apie islamistinį terorą ar apie islamo terorą. Vokiečių kalboje tai yra du skirtingi dalykai, nežinau kaip ispanų kalboje yra su šiuo reiškiniu. Aš manau, kad e, bet kokiu atveju reikėtų iš vis atsisakyti tokio suvokimo, kad e, teroras gali kilti tik tai ar kyla vien tik tai iš islamo pusės. O dėl islamo ar islamistinio teroro aš manau galėčiau dar su jumis e, padiskutuoti, ar, ar čia jūs darote skirtumą ar ne. Čia galbūt buvo kažkokia vertimo problema ir niuansas. Iš esmės aš manau, kad mūsų komitetas turėtų labai E, pabrėžti teisinį e, šio reikalo aspektą ir geresnį e, teisės nuostatų įgyvendinimą valstybėse narėse. Nes būtent šio, šiuo klausimu labai dažnai kyla įvairiausių konfliktų ir skirtingų interpretacijų tarp valstybių narių. Uh, Ir taip yra, be kita ko, ir dėl skirtingų teisinių sistemų ir skirtingos istorinės patirties, kaip pavyzdžiui, vokiškai kalbančiose šalise kai kurie dalykai e, yra vertinami tikrai galbūt jautriau negu tie patys dalykai kitose valstybėse interpretuojami. Ja, Frau Lichtenberger hat ja sehr Dėkoju, pana Lichtenberg pasakė labai išsamei, nekartos to, ką jis sakė, nes iš esmės beveik galiu pritarti viskam, ką jis sakė. Tiesiog e, norėčiau sugrįžti prieš tai, ko, nežinau, ar čia buvo vertimo kažkokia klaida, tačiau e, buvo sakyti, kad reikia visiems laikams išnaikinti terorą. Taip, taurus tikslas, tačiau matyt nerealistiška tikėtis tai padaryti, o kai dėl kankinimo, tai negalime ginčytis dėl to, kad e, tikrai trečiosiuose šalyse buvo taikomas kankinimas kaip priemonė, to nepaneigsi. SWIFT, aš balsavau prieš SWIFT, ta, nes tuo metu nemaniau, kad kompromiso keliu. E, praktikoje galima bus pasiekti tos sėkmės, kurios tikėtasi. Na ir pusę metų trukęs vertimas parodė, kad buvau teisi. Na, manau, kad parlamentas šiek tiek buvo apgautas, dabar tenka gyventi su pasiekmėms. Na ir manau, kad kovojant su terorizmu, svarbiausia, kad būtų apriboti ekscesai. E, kraštutinumai ir, aišku, vertinimo priemonės yra labai svarbės. Na, tai susijęs su normaliu gyveninimu. Aš dirbdama notare e, vis susidardavau su e, vis griežtinama uh, kovos su pinigų plovimu direktyvą, kuri, mano manimu, buvo visiškai nesąmonė, praktikoje tik dėl to atsirado daug papirizmo, bet nemanau, kad e, dėl to buvo išspręstas nors vienas atvejs. Negalima juk įsivaizduoti, kad e, Osama Bin Ladinas ateitų į notariatą, prisistatytų kaip toks ir po to jau jam pakenktų tą direktyvą. Tai yra visiškai nesąmonė. Na ir tiesą sakant, po tiek daugybės, daug tiek metų trukusių kovos su terorizmu, um, tenka konstatuoti, kad nieko tai nedavė ir dabar reikia mažinti tą kovą ir labiau susitelkti į e, pagrindinės teisės. O kai dėl patikrų e, skanavimo oro uostose, tai aš manau, kad reikia atsisakyti tokio masinio skanavimo ir labiau susitelkti į Izraelio taikymo metodą, kai tikslingai yra tikrinami kiti žmonės, nes tiesą sakant, daug metų jau trunka toks plataus masto patikrinimas, kainuoja labai daug, tačiau rezultatų mažai. Taigi aš manau, kad reikėtų perimti Izraelio praktiką. Tai yra šalis, kur jau daugybę metų patiria terorizmo pavojų, kovoja su juo sėkmingai ir aš manau, kad reikėtų perimti Izraelio eikomas priemonės vietoj to, kad būtų įdėgiamas naujas skanavimo technologijos. Dėkuoju, kolega Masif. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, turėjau išeiti iš salės, bet dabar sugrįžau ir norėčiau pritarti kolegos ir bičiulio Luis de Grandes parengtam pranešimui, parengtai nuomonį. Tiesiog yra šiokių tokių niuansų, nesusipratimų, bet turime labai aiškiai pasakyti, jog tie niuansai, kurio, kurie atsispindi nuomonėje, juos reikia atsižvelgti ir šiame komitete, ir lybe komitete, ir bet kuriame kitame, nes tie niuansai yra labai svarbus ir ta nuomonė kolegos parengta yra labai svarba, svarbi. Vakar jis pats pasakė, jog esu lyg Don Kichotas, bandantis kovoti romantiškai su vėjo malūnais. Na, aš nežinau, ar vakar aš buvau Don Kichotas ar ne, bet e, tikrai žinau, kad šiandieną esu tas Sančia Pančia, kuris e, remiu e, poną Degrandės jo darbe rengiant šią nuomonę. Na, mes turime patirties Ispanijoje, o Ispanija e, visos politinės partijos sutarė ir tų pastangų dėka yra sėkmingai kovojama su terorizmu. Ir čia negalima sustelkti vieną konkretų niuansą, reikia visapusiškos politikos, kurią vainikuotų sėkmė. Taip, aišku, buvo e, nustatyti terorizmo plaunamų pinigų atvejį ir taip pat e, bendradarbiant su Portugalija ir Prancūzija mums pavyko beveik visiškai išnaikinti terorizmą ir to gali pasidžiaugti tiek visi piliečiai Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Todėl e, sutikime su tuo, kad nėra tiek daug tų niuansų aš savo politinėme gyvenime gyniau daug žmonių, be kitako ir teroristą, ir manau, kad at atėjus e, teisybės valandai turime kovoti su terorizmu pagal Luis de Grandes siūlomą liniją. Dėkoju, dabar pranešėjai suteikiu žodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsižvelgti į visų lūkesčius ir pageidavimus ir padėkoti kolegai Masyp už jo paramą man, kuri man labai svarbi jis priklauso kitai politiniai frakcijai ir tai yra dar, dar labiau skatinama nebūti jam dėkingam. Be to jis yra žmogus, kuriam iš ties, kuris tikrai e, visuomet gynė žmonių laisvės ir man jo pagirimai yra labai reikšmingi. Tačiau tai, ką ponė Tail ir Lichtenberger pasakė, man taip pat labai svarbu. Ir vis dėlto norėčiau pasakyti, kad terorizmas yra susijęs tiesiogiai su tam tikra kultūra, kurioje, tam tikroje kultūrinė terpė. Deja, terorizmas yra labai pasaulinio pobūdžio fenomenas ir nepriklausomai nuo, nuo priežasties, dėl kurios teroristai imasi savo veiklos. Terorizmas negali būti pagristas e, dėl kokiu nors abejotinų priežasčių, jeigu kas nors pareiškia, kad e, e, tokių priežasčių yra, ar, tos, e, ar jisai yra taikomas E, kokiais nors nevakilniais tikslais. Mes turime įvertinti vieną ar kitą elgesį, jeigu jisai yra, vyksta naudojant smurtą, jeigu yra žudomi žmonės, tuomet visiškai nesvarbu, kokiu tikslu yra siekiama. Tuomet tai reikia vertinti kaip terorizmą ir nesvarbu, kur jisai pasireikštų Vokietijoje, Ispanijoje ar dar kur nors. Uh, Kova su terorizmu turi visuomet e, būti susijęta su vienais, vienodais tikslais visoje Europos Sąjungoje ir mes turime labai atsargiai vertinti šį klausimą. Aš sutinku su kolege e, kuris sako, kad e, savo priemonėmis mes neturėtumėme peržengti už mūsų tikslų ribų. Iš tiesų, mes turime suvokti, su kuo kovojame. mums reikia stebėti, kaip tų priemonių imasi, ką daro konkrečios valstybės, juk mes turime neišleisti iš akių e, tikslo kovoti su terorizmu ir tai turi būti mums svarbiausia. Mums negalima mm, jaurių nusikaltelių mm, gretinti su teroristais, ponia Lichtenberger. Mums iš tiesų reikia daryti skirtumą. Aš tiesiog pakartoju tai, ką jūs pasakėte. Visiškai jums pritariu. Mes turime kovoti su terorizmu kaip teisiniai valstybei ir re, e, saugoti, ginti visų piliečių laisvės ir teisės. Be abejo, yra tam tikrų kraštutinumų ir čia mes turime labai atsargiai elgtis ir labai dėmiai žiūrėti į įkalčius ir e, įrodymus, pasverti tinkamai Ir yra labai svarbu pasvarstyti, kokiu užduočiu turime imtis mes. Mes turime stengtis, kad būtų sudarytas teisinis pagrindas tai kovai su terorizmu ir stengtis e, bet kokiomis aplinkybėmis e, ginti piliečių teisės ir laisvės. Islamas, islamistinis ar islamo terorizmas, ne, mes čia neturime jokios vertimo problemos. Aš manau, kad e, kai kalbame apie islamą, tuomet tai yra teisėta religinė bendri, bendruomenė, o kai kalbame apie džihadizmą, apie islamistinį terorizmą, tai kalbame apie e, ekstremistus, kurie siekia savo tikslų e, būtent teroristinėmis priemonėmis. Toks yra esminis skirtumas, kuris yra labai svarbu. Mes negalėtume, yra pernelyg e, kraštutinis požiūris, kai kalbame apie ekstro, ekstremistinį terorizmą. ir separatistinį terorizmą. Nesvarbu, ar mes e, mėgstame separatizmą, ar jam prijaučiame, ar, ar, ar jam prieštraujame, tai neturi nieko bendro su terorizmu, todėl reikia labai atsargiai daryti tą skirtumą ir tinkamai naudoti, vartoti savokas. Uh, teroristai diskredituoja teisinę valstybę, jie um, naudoja konkrečią strategiją. Jie kaltina valstybę um, korupcinę veiklą, um, svaidos įvairiais kaltinimais. Ir tie kaltinimai dažniausiai turi jokio teisinio pagrindo. Pone Lichtenberger, Aš turiu dar kartą pripažinti, kad visiškai pritariu tam, ką jūs sakote, negaliu į tam prieštarauti. Jūsų vertybės visiškai atitinka mano vertybės. Aš tiesiog dar papildžiau jūsų pasvarstymus ir dėkoju už jūsų indėlį. Ačiū pranešėjui, dar reikia nustatyti terminą dėl pakeitimų pateikimo. pateikimo. Tas terminas būtų kovo 28 baigime posėdį šiandien iki pietų. Ir dar reikia pridurti, kad buvo gana šalta čia salėje, galbūt po pietų bus kiek šilčiau. Ir e, po pietų mes e, pratesime mūsų diskusijas ir nagrinėsime kitus pranešimus, o po to bus e, seminaras. Dėkui.